comment non C'était plein. Possiamo allora aprire i nostri lavori. Ricordo prima di tutto che. Per... Labas rytas. Pirmiausia, noriu priminti, kad dėl kad šis posėdis bus transliuojamas internetu. Ir jį stebėti galima bet kur parlamente. Tai yra svarbu, nes šie klausimai, mano supratimu, gana svarbus mūsų bandymų parengti geresnę Europos architektūrą kontekste. Todėl man, e, aš apgailestauju, kad salė kol kas nėra labai pilna, bent jau kol kas. Kaip ten bebūtų, prašom turėti galvoje, kad e, jei kalbėsite, e, jūs filmos kameros ir rodys ne tik parlamente, bet ir kitur. Na ir aišku, mūsų klausysis ir komisija ypač mūsų pranešėjai pono Traškovskio ir Galtieri žodžių. Išklausysime abu pranešėjus, galėsite užduoti klausimus, pakomentuoti. Galbūt prie mūsų prisijungs ir daugiau kolegų vėliau. Mūsų tikslas yra siekti lankstumo ir diferencijuotos integracijos. Na ir 15 po 9 pradėsime su pirmąją diskusiją, kuri truks maždaug iki 11.30, taigi manau, kad galime pradėti. Ir pirmiausia, suteikti žodį mūsų pranešėjams. Taigi prašau jūs e, padaryti seminaro įžangą. Nežinau, kuris iš jūsų pirmasis norėtų kalbėti, ponas Galtieri. Ačiū. Pirmiausia, aišku, dėkoju mūsų svečiams, prelegentams, man ir Rafalui. E, mums didelė garbė jūsų susilaukti čia. E, pasinaudoti šią galimybę aptarti šį klausimą su jumis, kuris yra labai svarbus mūsų darbui. Tai yra visų pirmas, pirma mūsų pranešimo projektas dėl daugia, daugia pakopio valdymo ES, tai yra svarbus konstitucinis klausimas. Mes dar rengiame savo pranešimo projektą ir aišku, šis seminaras bus labai naudingas ir kitais aspektais, tai yra parlamentui dalyvaujant e, šioje, šiuose veiksmuose, kurios pradėjo sausio mėnesio taryba. Ir mes laukiame nuomonės taip pat Taisono pranešimui dėl EPS e pagal 50 taisyklę ir aš tikiuosi, kad mūsų projektas visiems jums bus nusiųstas, kadangi parlamentas e, ir aš asmeniškai dalyvauju konsultacijose su Van Rompojumi. Taigi, Mūsų komanda parengė ir trumpą dokumentą, kaip pirmą reakciją į probleminį dokumentą. Tikiuosi, kad jis greitai bus išdalintas visiems, nes jis buvo patvirtintas pirmininkų suėgoje praėjusią savaitę. Taigi tikiuosi ir jūs jį gausite. Cituojant Žaną Viktoro Louis jo pasisakymą, kurį jis atsinti. Kelio gairės siekiant e, e, tikrosios Europos ekonominės ir pinigų sąjungos per trumpesnį laikotarpį e, reikėtų remtis globaliniu požiūriu, kuris turi konstitucinį požiūrį. Šis požiūris turi numastyti ir konstitucinį kontekstą, krizės kilmę ir institucinės dilemas, kurias reikia išspręsti spręsti e, veiksmingai, išeinant iš krizės. Be abejonės, nuo 2010 metų krizė sustiprino ES e, ir eurozonos šalių integraciją. Tačiau kelias, e, kuris iki šiol buvo parinktas, nėra kol kas veiksmingas, nors jis ir jis padidino demokratijos deficitą. Šis modelis iš esmės remiasi e, pusiausvyrą tarp griežčių fiskalinių taisyklių ir tarp vyriausybinės, e, tarp vyriausybinio modelio stiprinimų e, pagristo griežtomis taisyklėmis. Kaip kitame klausime pasakė Miguelis Maduro, šis taisyklių sąjungos pagristo nacionalinėmis demokratijomis modelis iš esmės neveikia veiksmingai, nes e, kyla netvarius prieštaravimas tarp nacionalinės dimensijos politikoje ir Europos dimensijos, kas reikalauja e, veiksmingo EPS valdymo. Europos parlamento atsakymę į probleminį dokumentą mes bandome numatyti viziją, kuri būtų pagrįsta švaresnių vaidmenų pasidalymų, <clears throat> tiek vaidmenų, tiek funkcijų, tiek e, išteklių pasidalymų, tiek ES politikos pagristos ES e, ištekliais, remiantis e, naujų demokratinių procesų ir nacionalinių demokratinių politikų. Aišku, ši vizija yra tipiškai federalistinė ir nors federalinių lygmenių naudojami riboti ištekliai ir kompetencijos. Tačiau jis <clears throat> reikalauja, kad EPS valdymas būtų pagristas ES institucijomis. Ir tai būtų išspręsta asimetrijos tarp EPS ir ES problema, įskaitant ir kompetencijų bei procedūrų e, problema. Šią prasme mūsų požiūris yra aiškus. Mes manome, kad dabartinės sutartys suteikia visas būtinas priemonės, kad būtų galima sukurti tokią ekonominę ir pinigų sąjungą. Ir mes e, pagal 136 straipsnį galime pasinaudoti sustiprintų bendradarbiavimo, bet taip pat ir pasinaudoti 352 straipsnio lankstumu kartu su 136 straipsnių. <clears throat> tai yra, e, čia gali būti reikalaujama vienbalsiškumo tik tarp eurozonos šalių arba šalių dalyvaujančių sustiprinto bendradarbiavimo režime. Antra, mes manome ne tik e, būtų įmanomas sustiprintas ekonominis bendradarbiavimas pagal esamą sutartį, bet būtų ir galimybė, galimybė pagal dabartinę sutartį tokio pobūdžio, dėl ko dar turėsime apsispręsti, nors e, parlamentas dar nėra apsisprendęs, nors šerpa dokumentuose tai yra. Tai yra dėl daugia, daugia pakopių išteklių ir priemonių, kurie galėtų būti numatyti pagal dabartinę procedūrą ir nebūtinai Eurozonos fondas, kuris šiuo metu aptariamas pagal Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlymus, neturėtų, jis, jis nebūtinai turėtų būti už ES biudžeto. Teisiškai tai nėra būtina, tačiau taip pat aišku reikia aptarti ir čia. Tai nereiškia, kad mes nematome poreikio keisti sutartį, kad būtų užbaigta tikroj, tikrosios EPS e, kūryba, kūrimas. Tačiau ne tik dėl institucinių, bet ir dėl politinių priežasčių, kad būtų galima teikti, keisti sutartį, nereikia tą iš karto pradėti daryti, bet pirmiausia reikia siekti veiksmingesnės ES ir subalansuoti kelią į tą didesnę integraciją, panaudojant esamas priemonės ir transformuoti e, busimuosius rinkimus, paversti juos e, tikrais europiniais e, rinkimais, kad piliečiai galėtų rinkti ne tik atskirus parlamentarus, bet visą Europos valdžią. Tai suteiktų tolesniems žingsniams ir legitimumo keičiant kompetencijas. Antra, mes visiškai atmetame ir argumentą, dėl kurio, apie kurį diskutuosime, kad Europos parlamentas neturi pakankamai legitimumo, taip pat ir komisija, dėl tos asimetrijos tarp eurozonos narystės ir ES narystės. Mes manome, kad tokia asimetrija yra sutartyje aiškiai numatyta. Ne tik skirtingiems e, parlamento ir tarybos legitimavimo būdams, bet ir dėl procedūrų, kurios jau naudojamas. Čia yra 136 straipsnis kartu su, su 126 straipsniu, kuris numato privalomų veiksmingų teisės aktų įvedimą e, Eurozono šalims su lemiamu balsavimu parlamente, kur balsuoja ir ne Eurozonos e, parlamentarai. Tačiau svarbiausias argumentas yra tas, kad kadangi demokratija nėra tobula, reikia galvoti ir apie alternatyvas problemas, alternatyvus sprendimus prisimenant Žanklodo Beris e, indėlį, kuris sakė, kad e, e, sakė, kad reikia įtraukti labiau nacionalinius parlamentus. Aš nemanau, kad taip būtų labai veiksmingas kelias, nes toks, tokia organizacija neturėtų teisėkuros galių, ką būtų galima skelbti oficialiame žurnale, oficialiame leidinyje. Čia nebūtų nei proporcingo nei politinė, nei nacionalinė prasme atstovavimo. Ir nemanau, nežinau, kodėl e, tokio, tokios organizacijos sprendimai būtų labiau privalomi negu kad e, Europos parlamento, parlamento priimti sprendimai. Europos parlamente turime galimybę e, siekti džentelmenų sustarimų numatant prioritetus eurozonos e, klausimais, skiriant koordinatorius, pranešėjus, numatant juos eurozonos šalių parlamentarams. Tai, aišku, galima sustiprinant per politinės frakcijas. Ir balsavimo sąrašai yra rengiami politinių frakcijų, tai yra transnacionaliniai e, junginiai, o ne nacionaliniai. Taigi turime gana stiprių argumentų, kuriais e, tikime. Mes prieštaraujame naujai tarpvyriausybiniai sutarčiai, mes manome, reikia dirbti pagal dabartinės sutartis. E, mes matome pro problemas ir prieštaravimus bei dilemas pagal šią sąrangą ir tai tikriausiai bus mūsų pranešimo pagrindas, todėl mes ir paprašėme jūs aptarti su mumis šios klausimus, pasidalyti savo nuomonėmis su mumis, kurie yra tik tai politikai ir mums reikia rimtos e, diskusijos e, su konstitucinių reikalų ekspertais. Taigi, ačiū dar kartą už atvykimą pas mus. Ir dabar žodis Rafaloj. E, ačiū, pana Gualtieri, dabar panas Traškovskis trumpai kalbėsiu, kadangi turėsime dar progų diskusijų metu visas smulkmenas aptarti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, man didelė garbė sustikti vėl su kolegomis e, buvusiais arba bičiuliais iš Tepsą. Labai malonu svarstyti šią svarbę temą ir Mes bandysime visais aspektais šias temas apsvarstyti, nepaisant to, kad kartais sudėtinga dalyvauti diskusijos Europos parlamento narių iš valstybės narės nepriklausančios euro e, zonai. <clears throat> Kadangi jeigu būtų patvirtinti dabartiniai pasiūlymai, tai aš parašiau negalėčiau teisėtai kalbėti visais klausimais arba pagristai Europos e, pinigų sąjungos ateitis. Yra svarstami diskusijose su šerpomis siekiant uh, atvirose diskusijose teikti pasiūlymus dėl e, paprastų visiems primtinų sprendimų. Ir turėdamas omenyje atviras diskusijas, tai e, pavyzdžiui, tose diskusijose atvirai galima pasakyti, kad e, Europos parlamentas nėra galbūt tas legitimumo šaltinis arba pats svarbiausias. Tuo tarpu, kai kitose diskusijose bandoma e, pasitelkti apibrėžimus, kurie yra labiau politiškai korektiški. Ir čia reikia kalbėti ne tik apie mūsų e, pasiūlymų legitimumą, tačiau taip pat ir e, patvirtintų rezultatų legitimumą. Mums yra labai svarbu tuos rezultatus pasiekti, nors puristai ir nemano, kad jie yra visiškai teisėti arba legitimus. Mums svarbu, kaip yra vertinami viešosios nuomonės akimis. Turime pripažinti, kad patys patirime problemų, mes daugiausiai dėmesio skiriame konstitucinėms permainoms, bandome pristatyti Lisabonos sutartį, kad ji taptų primtina žmonėms, tačiau atrodo, kad mes per daug susikoncentruojame į šalutinius mm, dalykus. Nu, tai patvirtina tikrovės įvykiai. Mes pradėjome gyveninti kai kurias svarbes reformas, kurios sukėlė nemažai problemų, e, nes kyla vairių interesų konfliktų gyvenint kai kurias nuostatas. Tačiau mm, mums reikia susikoncentruoti ties reformomis, kurios yra būtinos globaliame pasaulyje. Taigi, bandant labiau įsigilinti į svarstamus klausimus, reikėtų pradėti tiek man, tiek Robertui. Ir tam pritartų daugumą komiteto kolegų ir galbūt kai kur kitur nuo to, kad būtina siekti apsaugoti ES projekto išskirtinumą, unikalumą, kai kas tai vadina konstitucinė tolerancija ir e, tą savanorišką e, subordinacijos pripažinimą, kuris e, nėra toks paplitęs visame pasaulyje. Tai yra didžiausias Europos integracijos proceso pasiekimas. Žinome, galėtume pasirinkti nuseklesnį federacijos kūrimo kelią ir sukurti sąjungą sąjungos viduje. Ir e, galbūt su nostalgija prisiminti kai kurios ankstesnius laikus, kuomet e, jūs galėjote nusekliaus sprendimus priimti, tačiau ne mes. Tačiau manau, kad mums reikėtų imtis e, veiksmų susijusių su apsauga to, ką pasiekime iki šiol ir apskritai ES e, institucijų integralumo turėtume didesnio siekti ir turėtume siekti jį išsaugoti, kaip e, Roberto minėjo, mes turėtume to siekti remdamiesi dabartinių sutarčių nuostatomis arba galbūt reikėtų pasitelkti kaip priemonę galimybę nežymiai pakeisti egzistuojančias sutartis, nekeliant grėsmės ES integruotumui, ar turėtume žengti, nusiekti dar daugiau, ieškoti radikalesnių sprendimų, pavyzdžiui, tokių, kurie siūlomi Žanklodo Piris knygoje. Tolesnių diskusijų eigoje aš e, pamėginsiu e, įsigilinti kai kurios šių argumentų, tačiau tikiuosi, kad ir diskusijų dalyviai tą taip pat darys. Taigi turime visą dieną, kad, galėtume, kad aptartume visus specifinius klausimus ir esu tikras, kad e, galėsime išgirsti pakankamai daug ir įvairių nuomonių. Mes norime, kad diskusija būtų tikrai prasminga, kad galėtume parengti dokumentą, kurį po to būtų galima naudoti praktikoje, apskaitai diskutuojant apie EPS ateitį ir visos ES ateitį. Ačiū. Ačiū, pana Tarkovskui. Dabar galime suteikti žodį mūsų ekspertams, kurie dirba pačiu aukščiausiu lygiu. Ta minėjau jau mūsų posėdžio pradžioje. Jie yra pasirinkę temas, kurios svarbios piliečiams, konstitucinės teisės požiūrių. Džiaugiuosi galėdamas dabar suteikti žodį šiems kolegoms, prašau jų neviršyti 15 minučių nustatyto kalbėjimo laiko. Manau, kad tiek turėtų pakakti pristatyti savo mintims. Pirmasis kalbės profesorius Jean-Victor Luis ir e, Briuselio Laisvo universiteto garbės profesorius, Europos instituto konstitucinės teisės profesorius taip pat. Prašau mūsų prelegentų ateiti prisijungti prie mūsų į prezidimą. Pirma prašymo tema yra Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos institucinės dilemos. Prašau. Uh, I will speak English. Well, I will try to speak English. Kalbėsiu angliškai, tiksliau pabandysiu kalbėti Grazie professore e adesso do la parola. Ačiū profesoriau. Dabar išklausysime profesoriaus Jano Emanulydžio iš Europos politikos centro Briuselėje. Jis yra e, vyriausybių ir nevyriausybinio organizacijų patarėjas. Yra parengęs ne vieną knygą apie ES institucinę architektūrą. Deja, turiu paprašyti mūsų pranešėjų sekti laiką, mūsų prelegentų sekti laiką, nes reikia laikytis e, mūsų grafiko. Taigi prašau turėti galvoje, kiek turite laiko. Ačiū. Ačiū už malonius žodžius ir už kvietimą dalyvauti čia, kad galėtume aptarti šį aktualų klausimą. Tai man didelė garbė. Manęs e, paprašė pagalvoti apie diferencijuotos migracijos pamokas praeitie ir dabartinį diferencijuotos migracijos naudojimą. Tai praktiškai neįmanoma, nes daugelis pamokų, kurias patyrėme e, per praėjusius dešimtmečius ir metus, E, kai kurios apie, jų, apie kai kurios jų pakalbėsiu, tačiau yra tiek daug e, tų pamokų, kad 15 minučių neužteks. Tačiau pakalbėsiu apie šešias svarbiausias pamokas. Pabandysiu jas susiekti su dabartinė diferencijuota integracija, ypač daug dėmesio skiriant tam, kaip toliau gilinti ekonominę ir fiskalinę integraciją kas, e, kaip mes sutinkame, yra neišvengiama. Atsiprašau, kad kartais kalbėsiu labai trumpai ir supaprastintais, e, nes turiu po 2,5 minutės kiekvienam aspektui aptarti. Tačiau norėčiau prisidėti prie tiesios diskusijos. Nuo bendrų klausimų perinam prie konkrečių. Pirmoji pamoka, kuri galbūt atrodo per daug e, bendra, tačiau yra svarbi, turint galvoje karštą diskusiją, kurią e, girdime pastrosius 2-3 mėnesius, metus. Tai yra tai, kad diferencijos integracija suteikia strateginę galimybę sukurti didesnę, heterogiškesnę ES. Tai yra pagrindinė pareities pamoka. E, ta integracija buvo katalizatorius gilinant ES integraciją. Tačiau jeigu seksime diskusiją apie direktorius, triumviratus, įvairias grupės, pagrindinės grupės, periferinės grupės. Šios diskusijos remiasi e, supaprastinimu, nesusipratimais. Ir jeigu tai įvardysime kaip pamoką, reiškia ateičiai reikia nedramatizuoti diskusijos. Ir pirmiausia, diferencijuota integracija, kaip visi suprantame, yra e, dviejų kelių greičio Europa jau yra tikrovė. Taigi, klausimas yra, kokia bus ta diferencijuota Europa, o ne ar ji bus ar ne. Taigi, dėl fiskalinės ekonominės integracijos gėlinimo diferenciacija yra strateginė galimybė. Tačiau tai nėra e, magiškas vaistas, tai nėra tikslas savaime, tai yra priemonė išlaikyti efektyvę Europos Sąjungą ir Eurozoną. Antroji pamoka, jeigu pažvelgsime į diferenciacijos istoriją ir diferenciacijos pavyzdžius, tai ta diferencijuota integracija niekada nesilaikė galutinio kažkokio tai tikslo. Tai buvo funkcinis, pragmatiškas diferencijavimas žingsnis po žingsnius, siekiant nugalėti tam tikras kliūtis, kurios kyla kai kuriams valstybės narėms. Tai buvo ultima racijo mechanizmas. O ateičiai pamoka kokia. Neturėtume bandyti panaudoti diferencijuotos integracijos ir kalbėti apie tai tam, kad pasiektume kažkokį tai galutinį tikslą. Tai būtų neproduktyvu. Geriau laikytis funkcinio požiūrio ir naudoti tai tam, kad būtų nugalėti tam tikrai iššūkiai. Ir turime tų konkrečių iššūkių, kai susidurėme su e, euro krize. Taigi reikia nugalėti šią krizę pragmatiškai. Nesupraskite neteisingai, aš nesakau, kad nereikia turėti galutinio kažkokio tikslo e, na, galvoje. Tačiau reikia tam tikro naratyvo, kuris sakytų, kam reikia diferenizuotą integraciją, nekalbant apie tą galutinį tikslą. Tačiau turi būti numatyti ir strateginiai tikslai. Trečioji pamoka yra ta, kad diferencijuota integracija, apie ką buvo kalbėta ne vieną kartą, yra tai, kad e, nesukūrė institucionalizuotos uždaros pagrindinių valstybių narių e, Europos Sąjungos. Mes neturime tokios pagrindinės šalių grupės, kurie aiškiai skirtusi nuo kitų šalių. Jeigu pažvelgsime į kitus dokumentus, matysime, kad yra e, tam tikrų sričių, tam tikrų diferencijuotos integracijos formų, įtraukiančių įvairias valstybės narės. O na, pamokos ateičiai yra tos, kad reikia vengti dviejų greičių, dviejų lygmenų Europos ar sąjungos, sąjungos viduje, kaip sakė panas Lui. Ką tai reiškia konkrečiai? atsižvelgiant į praeities pamokas. Pirmiausia, nereikia e, numatyti neįveikiamų kliučių kitoms šalims, kad jos negalėtų prisijungti ar, ar panašiai. Nereikia sukurti nuolantinių paralelinių institucijų Europos Sąjungoje. Nereikia atskiro, atskiros komisijos eurozonai ar atskiro parlamento eurozonai. Trečia, nereikia diferencijuoti tarp eurozonos ir ne eurozonos šalių ar jų atstovų komisijoje ar Europos teisme. Pradžioje buvo tam tikrų rodiklių, kad judame tą kryptimį, tačiau manau, kad tai neteisinga ir dauguma sutiks. Nes tai pakirstų virš nacionalinių tų institucijų pobūdį ir pakirstų ne eurozonos šalių atstovavimą tam tikrose srityse pakirstų ryšį tarp e, eurozonos šalių ir juose nesančių šalių. Svarbiausi klausimai, kuriuos reikia spręsti, kaip e, minėjo ankstesnysis prelegentas, kaip padidinti demokratinį legitimumą labiau diferencijuotoje Europoje. Čia yra du klausimai. Kaip ir ar reikia skirti tarp Europos parlamento narių iš eurozonos ir ne eurozonos šalių ir kaip įtraukti nacionalinius parlamentus. Aš nekalbėsiu detaliai apie tai, nes apie tai bus kalbama vėliau, tačiau jeigu pagalvosime apie tai, kaip diferencijuotumas ir legitimumas gali būti suderinti, tai sunku pateikti atsakymą, jeigu nežinosime, kokios bus konkrečios priemonės stiprinant ekonomikos ir pinigų sąjungą, kad būtų priartėta prie fiskalinės ir ekonominės sąjungos, E, kur bus ir politinės sąjungos elementų. Reikia žinoti, kokios bus konkrečios priemonės, reikia turėti sustarimą dėl tų konkrečių priemonių ir tuomet galima apsispręsti, ką tai reiškia demokratiniam legitimumui. Tai reikia žinoti, ar bus euro, e, zono, e, euro biudžetas, ar daugia pakopis biudžetas, ar bus fiskalinė institucija, įskaitant ES ar eurozonos finansų ministrus, ar bus tik tai stabilumo mechanizmas, e, ar tik tai stabilumo fondas ir ką tai reikš detalėms. Tai reikia žinoti, kad galėtume atsakyti, kaip skirti tarp e, euro ir ne eurozonos šalių e, parlamentarus. Taip, pavojus yra, gali sistemos e, kontūrai pasidaryti neaiškus, Ir ponas Lui, man atrodo, minėjo tam tikrus dalykus, į kuriuos reikės atsižvelgti. Ketvirtoji pamoka. Dauguma institucinių politinių iššūkių yra susijusių e, su e, diferencijavimu gali būti palengvinti. Jeigu būtų galima tai organizuoti per diskusijų pagrindus remiantis ES e, sutartimis, išvengiant anarchistinės e, diferenciacijos laikantis institucinio sąrangos, garantuojant aukštą apskaičiavimo lygmenį, ypač tai svarbu tiems, kurie nedalyvauja tam tikrose diferenciacijos formose, nes tuomet aiškios yra taisyklės dėl diferencijos integracijos kūrimo, funkcionavimo ir e, būtų labai atviro pobūdžio. Tačiau e, pamokos rodo, kad dėja kartais negalime panaudoti turimų priemonių pagal ES sąrangą. Turime organizuoti diferenciaciją už to ribų. Pavyzdžiui, Šengeno ir Priumo sutartys yra aiškios, aiškus pavyzdžiai. Taigi, pamoka yra naudoti diferencijuotą integraciją pagal ES e, sąrangą, tačiau jeigu to nepavyksla, reikia būti labai atsargies, atsargiems. Ir tai veda mane prie penktosios pamokos, tarp vyriausybinis bendradarbiavimas už ES e, sąrangos kelia didžiulį pavojų. Didžiausias yra fragmentacija ir susiskaidimas tarp tų, kurie dalyvauja tam tikrose integracijos formose ir tų, kurios nedalyvauja. Tai yra tikras pavojus ir e, konkretus pavojus. Jeigu kalbėsime apie bankų sąjungą ir seksime diskusiją Lenkijoje, matysime, kad yra konkrečių svarstymų, nebendrų e, svarstymų, kai kalbame apie bankų sąjungą. Tačiau be šių pavojų integracija pasinaudojo, turėjo naudos iš e, bendradavimo už Europos Sąjungos ribų vadinant tai tarp vyriausybinių avangardų. Tai yra, tam reikalingi trys rekvizitai. Vienas ES institucijų vaidmens stiprinimas, viena. Antra, tarp vyriausybinis avangardas turi būti atviras visoms valstybės narėms, kurios norėtų prisijungti. Ir trečia, turi būti konkretus tikslas, ypač tų pagrindinių valstybių narių, kurios propaguoja bendradarbiavimą už ES e, sutarties ribų, kad e, tas diferenciacijos klausimas būtų įtrauktas į ES sąrangą kaip galima greičiau. Jeigu pažvelgsime į kelis pavyzdžius, pavyzdžiui, pavyzdžius, pažiūrėsime į tą sąrangą e, viršinčių tradicinę bendrijos uh, sąrangą. Daugeliu šių pavyzdžių atvejais buvo bandymų, nepaisant e, e, spaudžiančio laiko, laikytis e, šių principų. Pirmiausia, nesukurtos naujos paralelinės institucijos. Galbūt yra tam tikrų išimčių, bet yra Eurozonos vadovų tarybos pavyzdys, bet ryšiai su neurozono šalimis vis tiek buvo stengiamas išlaikyti. Matome, kad kalbant apie komisijos ar teismo vaidmenį, rengiant fiskalinio kompakto sutartį. Be to matome, kad įtraukiamas ne tik viršnacionalinės institucijos krizės metu Tai matėme ir um, matysime tą dar daugiau, kad sustiprės svarbiausios ES institucijos. Tai nebuvo aišku iš pat pradžių. Jeigu pažvelgsime į 2010 metus iki 11 vasaros, buvo stengiamasi nustumti e, virš nacionalinės institucijas į šoną, tačiau tai pasikeitė, nes svarbiausias šalis, skaitant mano šalį Vokietiją, neišvengiamai pamatė, kad prasminga turėti stiprią komisiją, kuris spaustų valstybės narės, o ne tik naudoti spaudimą iš Berlyno. Taigi, stipresnis komisijos vaidmuo, siekiant sustiprinto stabilumo ir augimo pakto, matome jos vaidmenį semestro rėmose, ekonominio balanso procedūrose. Šios procedūros yra labai svarbios čia neklausimas, ar jos veikia ar ne. Tačiau komisija turėjo svarbu vaidmenį. Ir taip pat komisija turi labai svarbu vaidmenį ir gelbėjimo programuose dalyvauja trejata. Aišku, yra tam tikrų pavojų, nors e, sunku naudoti tas virš tarp vyriausybinius, e, virš nacionalinius terminus. E, Matome, kad e, parlamento vaidmuo tai taip pat e, buvo svarbus, tvirtinant šešių dokumentų, dviejų dokumentų rinkinius ir euroobligacijų klausimus sprendžiant. Tačiau matome, kad yra pažangos ir siekiant e, tikros ekonominės ir pinigų sąjungos. Bent jau turime dabar 4 plus 1 formulę. Yra tam tikro atvirumo, tarp vyriausybinės, tarp vyriausybinės sąrangoje. Yra neurozono šalių, kurios dalyvauja e, stabilumo valdymo klausimų sprendime. Tačiau, aišku, galima kai kada sakyti, kad neurozono šalis kai kada nustumės iš šona, tačiau jos aiškiai reiškia savo nuomonę ir kritikuoja, tai yra pozityvu ir Tai yra pozityvų ir išbrendant iš krizės. Tai didina pasitikėjimą, jeigu ne eurozonos šalis didina spaudimą kitiems. Ir trečia sąlyga, tai turime repatriacijos taisyklę kompakte yra dvi mąstymo linijos, kaip panaudoti šią taisyklę. Ar reformuoti sutartį ir integruoti tuos elementus į sutartis, nepaisant sunkumų. Ir antra linija yra atsargesnė, pasinaudoti patirtimi, kaip e, sako panas Piris, pasirašyti papildomas tarp vyresnės sutartis. Galbūt galima būtų suderinti abi linijas. Pavyzdžiui, daryti daugiau kitame etape, kuriant apsaugos sistemą, kurios reikia, nes euro krizės pavojai niekur nedingo, nors situacija šiek tiek palengvėjo. Tačiau galbūt būtų galima suderinti abi linijas tarp vyriausybinę sąrangą, integruoti ES, nes kuo ilgiau dėlsime, tuo didesnis pavojus bus. Na ir paskutinė pamoka, galbūt šiek tiek kita kryptimi, tačiau svarbu ją paminėti pastaraisiais metais eurokrizė sukėlė naują diskusiją, kartais labai neproduktyvę, apie potencialias neigiamas integracijos perspektyvas ir e, pasiekmes. Kalbėjome apie tai, kai buvo kalbama apie Graikiją, apie Junktinę karalystę. Ši diskusija buvo neproduktyvi, ypač kalbant apie Graikiją. Ir Du yra tipai tokios integracijos. Tai yra valstybių narių desintegracija iš tam tikrų politikos ryčių, jų išstojimas iš ten, pavyzdžiui, diskusija. Na, antra forma - išstojimas iš Europos Sąjungos. Jeigu pradėsiu nuo to, tai pamokų nėra. Tačiau 50 straipsnis mus orientuoja, jeigu taip įvyktų, reikėtų sustarti dėl naujos e, santykių formos tarp išstojančios šalies ir kitų šalių. Yra dvi alternatyvos - formuoti tam tikrą asociaciją, kažką panašaus, kas yra su Turkija, Muitų sąjunga ar e, Eurozo, e, ekonominės laisvosios zonos šalimis, arba kažką stipriau - dalinę narystę, kai šalis dalyvautų tam tikrose politikos srityse su balsavimo bent jau teisę dalyvauti primant sprendimus, kas būtų daugiau negu tiesiog asociacijos e, forma. Manau, kad išstojimas kokios šalies yra gana mm, miglotas, gana mažai galimas kokios galimybės yra išstoti iš tam tikrų politikos ryčių. E, įmanomas toks scenarius ir esame girdėję apie e, ribotą narystę arba kaip e, sakė Andrew Duff, asocijuotą narystę. Tokia galimybė egzistuoja, reikia aptarti. Jeigu taip įvyktų, jeigu uh, atsiras naujos priklausomybės formos. Ir diskusijos, kurios prasideda, atvertų, atvertų būdus e, valstybėmis, kurios nori prieartėti prie Europos Sąjungos, e, bet jos negali pilnai įstoti į Europos Sąjungą. Taigi tai yra nauja diskusija. Atsiprašau, tokios šešios pamokos netilpoju man skirtą laiką, bet tikiuosi, kad kai kurie mano išdėsti argumentai paskatins pamastyti. Ačiū. Grazie, grazie. Ačiū profesoriui. Dabar išklausysime kitų kolegų minčių. Profesorius Bruno Devytais yra Florencijos Roberto Šumanas centro docentas ir jis domisi sąsojomis tarp tarptautinės Europos ir nacionalinių teisių. O profesorius Devitijų atvyko, prašau, jums suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu angliškai. Man buvo patikėta pakankamai sudėtinga tema, tai yra teisiniai aspektai susiję su mm, tarptautiniu sutarčių galiojimus kuriuose valstybėse narėse kurios nepriklauso Europos Sąjungos teisėjai, tai yra e, Europos stabilumo mechanizmas ir e, e, fiskaliniai sustarimai, ar jie kaip nors galėtų sutrikdyti Europos teisinę sąrangą. Aš manau, kad e, teisinių požiūrį vertinant e, nėra jokių nesuderinamumų. Pats fenomenas, kad atskiros valstybės, tačiau ne visos e, atskiras sutartis pasirašinėjo, pasikartodavo nuo ES bendrijų pradžios. Kitaip tariant, Europos bendrijos niekuomet nebuvo laikomos išskirtinė terpė bendrauti valstybėms narėms. Taip pat buvo tokių pavyzdžių, kurie jau buvo minėti, susijusių su Schengeno su, sutartimi, su Schengeno konvencija, kitomis sutartimis, kurios, pavyzdžiui, Priumo konvencija kurios paskatino integraciją, nekėlė jai jokios grėsmės. Tačiau dabar mes turime dvi naujas sutartis, kurios buvo pasirašytos šių metų pradžioje. Ir jos yra susijusios su mm, Europos Sąjungos pagrindinėmis veiklos sritimis ir kai kurie mano, kad gali kelti šios vis problemų ne tik e, konstitucinių požiūrių, tačiau taip pat ir teisinių požiūrių. Savai suprantama, kad valstybės narės e, negali e, pasirašinėti kokiu nori sutarčių, nei tarpusavėje, nei su trečiosiomis šalimis, turi laikytis ES teisės, dėl to nekyla jokių abejonių. Fiskalinė e, sutartis numato tam tikrą išlygą, kad turi galioti ES teisė, Europos stabilumo mechanizmo sutartis, e, tai atitinkamos straipsnio neturi, tačiau tikrai negali kilti abejonių, kad valstybių narių pasirašomos tarpusavėje sutartis gali prieštarauti ES teisėjai. Tai yra labai svarbus e, išeities taškas. Nemažai e, teisinių priekaištų arba kaltinimų buvo pateikta, kad šios dvi sutartys, dėl to, kad šios dvi sutartys prieštarauja ES teisėjai, trumpai pabandysiu keturis e, to, su tuo susijusius aspektus pristatyti. E, Žbėgdamas už akių turiu paminėti, kad jums pristatau savo asmeninę nuomonę, tačiau jį grindžiama taip pat ir Teisingumo teismo kai kuriais nutarimais. Šiuo metu Pringal byla svarstoma uh, teisingumo teisme ir e, Airijos e, aukščiausiasis teismas kreipėsi į teisingumo teismą dėl prejudicinio sprendimo, greitų laikų galbūt sulauksime tinkamo nutarimo. Taigi, kokie yra tie keturi aspektai, tie inter se susitarimai, tai yra susitarimai ne tarp visų, bet tarp, tarp, kur, tarp kai kurių valstybių narių negali būti. Uh, sudaromi tose sritise, kurios priklauso išskirtinė ES įgaliojimų sryčiai. Pavyzdžiui, pinigų politika e, susijusius eurozonos šalimis yra išskirtinės e, priklauso išskirtiniai es įgaliojimų sryčiai ir es jiems sutartie kalbama apie pinigų politiką, todėl es valstybės narys neturi teisės tokios sutarties sudarinėti. Jeigu vertintume sutarties pavadinimą e, dėl EPS, e, tai Klausimas susijęs su finansinė pagalba yra patalpintas nei politikos e, skyrius, nei politinis statės skyrius, tačiau į ekonominį, į bendrosios kompetencijos rytį ir valstybės narės e, šioje srityje gali priimti sprendimus arba kartu su kitomis arba atskirai. Tai būtų pirmasis pastebėjimas, antrasis e, teisinės kritikos aspektas susijęs su SM sutartimi, tai yra 125 e, straipsnis, e, kuris galėtų būti pažeistas sutarties dėl ES veikimo Šiame straipsnėje teigiama, kad ES valstybės narės neturi būti atsakingos už kitų ES valstybių narių finansinius įsipareigojimus prisimtas. Viena iš priežasčių sukurti stabilumo mechanizmą buvo e, būtent padaryti, siekis padaryti vienas ES valstybės narės atsakingas už kitų skolas. Galbūt netiesiogiai, tačiau būtų sudėtinga paneigti, kad e, esam sutartyje yra e, numatomas tam tikras skolų išpirkimo mechanizmas. Taigi čia mes galime išvelgti tam tikrą konfliktą 136 e, statys Europos Sąjungos veikimo straipsnio trečioji dalis e, įsigaliosianti sausio 1 dieną 13 metų galbūt pašalinti šį konfliktą, nes šiame straipsnėje numatoma skaitiniais atvejais e, sukurti kolektyvinį finansinės paramos mechanizmą esant tam tikroms sąlygoms e, ir e, numatant tam tikras išimtis bendrai nuostatai dėl skolų neišpirkimo pagal ES sutartį, dėl to neturėtų kilti problemų. Tačiau mes puikiai žinome, kad esame sutartis jau prieš kelias dienas įsigalioja. Taigi chronologiniu požiūriu čia būtų galima išvengti tam tikrą e, priešpriešą, nes mano minėtas e, CESF sutarties straipsnis dar neįsigaliojo. Taigi mes čia turime elgtis labai apdairiai e, ir naujos SM institucijos administracinė valdyba turėtų palaukti iki 2013 metų sausio pirmos dienos, siekdamas patvirtinti pirmasias paramos atskiroms valstybėms narėms programas, nes čia galėtų kilti tam tikrų konfliktų su ES teisė. Kitas aspektas susijęs su fiskalinė sutartimi. Ir kritikos punktas e, yra dėl nuostatų, e, kad e, tam tikros nuostatos dėl biudžeto balanso dubliuoja valstybių narių nuostatas dėl biudžeto balanso. Žinome, kad SESV yra nustatyta 3 procentų didžiausia biudžeto deficito riba, tuo, tal, tuo tarpu fiskalinė sutartyje mm, šios ribos yra nustatomos ties 0,5 arba 1 procentų priklausomai nuo padėties atskirose šalise e, tačiau nepaisant to, kad šie skaičiai yra skirtingi, e, čia negalime žvelgti jokio e, teisinio konflikto. SESV numato galimybę valstybėms narėms pačioms savo konstitucijose įtvirtinti atskiras taisyklės, kaip panarė Vokietija ar Ispanija ir nustatyti žemesnį 3 procentų ribą SASV taip pat e, suteikia atitinkamą galimybę valstybėms narėms ne atskirai, bet kartu susitarti, sudarant tam tikras fiskalinės sutartis ar susitarimus dėl mažesnės biudžeto deficito ribos skirtumų. Čia galima išvelgti, tačiau teisinio konflikto ne. Kitas e, prieštaringas klausimas, galbūt pats sudėtingiausias, yra susijęs su ES institucijų dalyvavimu SM sutartyje ir e, fiskalinėje sutartyje, apie ką Janis anksčiau kalbėjo, tai yra skolinimasis ES institucijų politinių e, vertinimų tai būtų neblogas dalykas, teisinių problematiškas, nes iš esmės ES valstybių narių ES e institucijų galios yra apibrėžiamos SSV ir kitose e, sutartyse. Jūsų teigiama, kad ES institucijos turėtų veikti ne viršydamos savo įgaliojimų, kurios yra numatytos sutartyse. Ir čia yra turimos omenyje tik tai dvi sutartys, o nedaugiau. Todėl čia svarbus teisingumo teismo vaidmuo. Laimiai teisingumo teismui problema nėra tokia sudėtinga, nes sutarties, Romos sutarties, sutartyje yra straipsnis, pagal kurį valstybės narės gali susitarti ir e, kreiptis dėl ginčių sprendimo tarpusavį teisingumo teismą ir tiek dėl SM sutarties, tiek dėl fiskalinės sutarties e, galima tą būtų padaryti, nes tai yra valstybės narės, kurios pasirašo sustarimus tarpusavį ir gali ginčinius klausimus spręsti teisingumo teisme. Taigi, Čia prieštaravimo es teisė neižvelgiu, tačiau sudėtingiau yra spręsti konfliktus ir ginčius tarp institucijų ir ypač e, tarp komisijos ir kitų institucijų, nes komisija iš tiesų privalės gyveninti finansinės paramos programas pagal e, ekonomikos stabilumo mechanizmą. Taigi kaip reikėtų e, suvokti arba interpretuoti šiuos argumentus. SESV 13 straipsnėje teigiama, kad institucijos turi veikti neviršydamas savo kompetencijų, kurios nustatomos e, sutarties nuostatose. Manau, kad čia reikia atskirti kompetencijas įgaliojimus nuo užduočių, nes galima būtų ES institucijoms suteikti papildomų užduočių pasirašant tarptautinius susitarimus, jeigu šios papildomos užduotis neviršė institucijų esančių įgaliojimų arba kompetencijų. Komisijos atveju, pavyzdžiui, įgyvendinant finansinės paramos mechanizmus arba programas, Komisija jau dabar šią užduotį vykdo. Žinome, kad pagal Europos finansinio stabilumo mechanizmą, kuris buvo nustatytas 2010 tarybos reglamentu, tai yra ES teisės priemonė, komisijai buvo uh, uh, suteiktas toks vaidmuo ir Graikijos atžvilgių komisija jau įgyvendina finansinės paramos teikimo mechanizmą. Todėl uh, E, manau, kad e, SM sutartyje numatoma šį papildomą užduotis neviršė komisijos įgaliojimų ir teisiškai e, būtų priimtina. Apibendrinamas šią pakankamai e, greitą apžvalgą ir analizę, remdamas į teisingumo teismo nutarimais, galiu pasakyti, kad nei viena ESM sutarties ar fiskalinės sutarties nuostata neprieštarauja pati savaime ES teisiai arba bent jau, norėčiau pridurti, tai ES, to, tiems ES teisės aktams, kurie galios po CESV 236 straipsnio trečiosios, 136 straipsnio trečios dalies įsigaliojimų po 2013 sausio pirmos dienos. Tačiau e, tris asmenės išvas dar pateiksiu. Tas mano pateiktas teisinis vertinimas nereiškia, kad valstybės narės pasirinkusios pasirašyti atskirus tarptautinius sustarimus priėmė geriausius sprendimus. Manau, kad reikia e, atskirti teisinę analizę, kuri turi atspindėti valstybių narių e, realybę, e, siekiant išlaikyti atitinkamas galės pasirašyti tarptautinius susitarimus ir e, jų siekius išeiti už ES teisės sistemos ribų, vietoj to, kad joje liktų, tačiau apie tai aš nenoriu diskutuoti. Kita išvada susijusi su tuo, kad SM sutartis ir fiskalinė sutartis nėra visiškai nepajudinamas, jos privalo e, atitikti ne tik galiojančią ES teisę, tačiau ir būsimą ES teisę. Tai reiškia, kad kai tik ES institucijos patvirtins naujas priemonės, kuriamis bus prieštaraujama fiskalinės sutarties ar ESM sutarties nuostatoms, aišku, tai šios naujos nuostatos pakeis mano minėtas sutartis, nes šios uh, tarptautinių sustarimų nuostatos jau daugiau nebeatitiks ES e teisės, tai reiškia, kad ES teisė ne tik dabar, tačiau ir ateityje išliks viršesnė už šios tarptautinius sustarimus, todėl Europos parlamentas galbūt e, galėtų dabar e, pataupyti jėgas ir nekovoti su dabar galiojančiomis sutartimis, tačiau pamėginti pakeisti tų sutarčių turinį, tai yra gražinti e, jį į ES teisinę sistemą ir lengviausia tą būtų padaryti patvirtinant atitinkamus ES teisės aktus. Galutinė išvada susijusi su e, teisinėmis sąlygomis pasirašyti atskirius tarptautinius susitarimus. Uh, turi būti taikoma taip pat ir būsimiems ateities planams, pasirašant daug ambicingesnės tarp vyriausybinės sutartis, kurios buvo aptartos jau šį rytą ir manau, kad ženklos pyrys, pyrys apie jas taip pat kalbėjo. Tai reiškia, kad mes visą laiką e, turėsime vertinti atskirų tarptautinių sutarčių pasirašymą tarp ES valstybių narių e, pagal jų atitikimą ES teisai ir tai ir toliau išliks griežta teisinė sąlyga, pagal kurią ES teisingumo teismas turės vertinti šių tarptautinių sutarčių pasirašymo legalumą. Ačiū profesoriui Devytė, taip pat už tai, kad laikėtės nustatytą kalbėjimo laiko. Dabar žodis Jean-Claude Piry. Jis yra ES tarybos garbės generalinis direktorius ir e, jam teks garbės savo pranešimu užbaigti pirmąją mūsų renginio dalį. Prašau jums žodis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire. profesoriau Piris, žinau, kad e, netrukus turėsite išeiti. Todėl norėčiau paprašyti jūsų pasilikti e, prezidiume kol kas, kad atsakytumėte į klausimus, kuriuos užduos e, kolegos. Pirmiausia, pranešėjai, ponas Traškovskis, po to ponas Geltieri. Perskaičiau jūsų knygą apie dviejų greičio Europą ir man susidarė įspūdis, kad knyga parašė Justus Lipsijus, nors tekstą perteikė Žanklodas Piris. Ta prasme, kad jūs esate daug radikalesnis knygoje negu dabar čia kalbėdamas. Ar tai yra dėl to, kad praėjo šiek tiek laiko ir jūs dar apgalvojate tuos dalykus, ar tiesiog bandėte kalbėti šiek tiek mažiau tiesiai E, čia. Nes tai, ką sakėte komitete, kad nebūtų, net būtų taip gerai kurti naujas institucijas, nes e, didėtų sumaištis. Nors knygoje jūs e, sakote, nors aš jos nenoriu, jos aptarnėti čia, tačiau jūs sakėte, dauguma problemų kyla dėl plėtros ir per daug didelio išsiskirimo ES ir taip toliau ir ga, gana griežtai vertinote Europos parlamentą savo knygoje. Nor, tai galėtume apie tai kalbėti, nors to tema nėra tokia šiandien. Grįžtant uh, apie Europos ateitį, mes galvojam, kad reikia padaryti viską pagal dabartinę konstitucinę sąrangą ir institucijų egzistavimą. Ir aptarinėjant ar dalyvaujant e, dėrybose e, dėl fiskalinio sustarimo. Man atrodo, kad mums pavyko suformuoti tą sustarimą tokiu būdu, kad jį būtų galima integruoti ES teisinę sąrangą, būtent nekurti naujų institucijų ar naujų sutarčių, kurios e, išeitų už teisinės sąrangos, ES teisinės sąrangos ribų didžiausia tikslai buvo nekurti naujų institucijų, nors ir buvo tokių, kurie norėjo to pasiekti. Ir netgi visas Eurogrupės e, egzistavimas yra parengtas taip, kad jie posėdžiavo po Europos tarybos e, posėdžių ir taip išlaikoma visas sistemos integralumas. O saulėlydžio nuostata kuri leidžia fiskaliniai sutarčiai būti ES teisinės sąrangos dalimi. Taip pat e, galimybė įgyvendinti sutartį per normalias procedūras. ir ateitie turėtų taip pat būti. Tačiau yra klausimų dėl e, sustiprino bendradavimo, apie kuriuos kalbėsime vėliau, kaip pasiekti, kad jie nepak, nepažeistų e, sutarties, pavyzdžiui, dėl ne, rinkų veikimo, dėl nedalyvaujančių valstybių e, pareigų ir e, teisų. Tačiau norėčiau paklausti jūsų apie galimybę kurti paralelės institucijas. Kalbame apie teisėtumą, legitimumą, apie piliečių požiūrį į mus. Ir Kuriant naujas institucijas visą laiką atsiranda konfliktų tarp institucijų ir žmonės po to pradeda nesuprasti, kas čia darosi. Pavyzdžiui, derantis dėl Lisabonos sutarties mes bandėme išspręsti kompetencijų neiškumo problemas, tačiau sukūrėme nemažai naujų problemų. Ir visi tų naujų institucijų santykiai su ES teisinė sąranga, kaip išspręsti tuos visus konfliktus. Jeigu pažvelgsime į istoriją, galima prisiminti Furšė planą, sukurti kažką visiškai naujo, naują sekretarijatą, naujas institucijas už ES ribų, už bendrijos ribų tuo metu, nes kai kurios valstybės narės nebuvo patenkintos to, kas vyksta iki galo. Jeigu kalbėsime apie nacionalinių parlamentarų įtraukimą, yra šimtai būdų tai padaryti. Asyžo, Asyžiaus sustarimas buvo prieš Maastrichto sustarimą. Pavyzdžiui, mes kvietėme nacionalinius parlamentus, kai kalbėjomės apie biudžetą pirmininkaujant Lenkijai. Taigi yra naujoviškų būdų tai padaryti, tačiau kurti naujas institucijas ypač bandant e, išardyti komisijos integralumą, kuriant naujus sekretariatus, tai e, sukurtų daugybę problemų santykiuose tarptų institucijų ir būtų daug mažiau aišku, ką mes darome ir būtų visiškai tai neįmanoma paaiškinti piliečiams. O visas sistemos veikimas būtų velniškai ne tik sudėtingas, bet iš vis neveiktų. Labai atidžiai paskaičiau jūsų knygą, kur jūs sakėte, kad reikia būti labai atviriems. Na ir čia mes nebandome šio klausimo per daug dramatizuoti, tačiau kaip galima garantuoti, kad tai nesukeltų visiško ES fragmentacijos, kam bandome pasipriešinti. Net ir dabar turime problemų su sustiprintų bendradavimu kuomet, kad, kad sustiprintas bendravimas nepažeistų ES teisės, bet sukurti naujas institucijas būtų dar sudėtingiau. Taigi mano klausimas iš esmės yra apie konfliktą. Jeigu panaudosime jūsų radikaliausią gali, siūlomą galimybę tarp dviejų sistemų, kaip jūs manote, kaip du institucijų <clears throat> rinkinius būtų galima suderinti? Toliau e, ponas Galtieri. Norėčiau pakomentuoti Ronaldo Devitė komentarus. Parlamentas nenori užsipulti esamas tarpiriausinės sutartys. Tai nėra problema. Problema yra aptarti tai, ar tai būtų gera galimybė ateičiai. Ir didžiausia problema, kurią mačiau, nėra tai, kad jos neteisėtos. Aš sutinku su jūsų argumentais. Problema, ar jos yra efektyvios. Ir čia naudinga panalizuoti fiskalinio susitarimo. Ar tai yra privaloma sutartis? Aš nekalbu, nekalbu apie Euro plus, nes Europlus yra, kaip visi sutarė, nėra privaloma visiškai ir neturi jokios pritinės vertės, tačiau fiskalinis susitarimas. Aš sakyčiau, čia yra teisinis prieštaravimas, yra sankcijos. Sutartis yra privaloma, jeigu numatytos sankcijos. Aštuntas straipsnis ir 253 straipsniai numato e, tam tikrą vaidmenį teisingumo teismui. Tačiau problema yra Nėra 8 straipsnio pirmo, pirmoji dalis problema. Antroji dalis e, nurodo sutarties 260 straipsnį. Ir jeigu pagal 273 straipsnį valstybės nesilaiko tam tikrų sąlygų, tuomet e, panaudojama 260 taisyklė ir teismas pagal ją gali e, numatyti sankcijas tai ar tai yra teisėta. Nes jeigu paskaitysime 260 straipsnį, e, tai jį numatyta reikalams susijęms su sutartėmis. Tai yra uh, fiskalinės sutarties ramstis. Taigi aš nemanau, kad fiskalinis susitarimas e, naudingas, jis nenaudingas. ES teisė yra kur kas daugiau privaloma negu tarptautinės sutartys. Tai yra uh, tarpvyriausybinių sustarimų problema. Taip pat norėčiau aptarti jūsų iškeltą argumentą, kad jeigu euro viršenybė, viena vertus sakoma, galima prisimti papildomus įsipareigojimus pagal tarp vyriausybinius e, sustarimus. E, apie deficito dydžius. Pavyzdžiui, šešių dokumentų pakete sakome vienaip, tai galų gale kaip interpretuoti formuluotės, pavyzdžiui, žymiai mažesnis ar panašiai. Ar tai pusė procento ar panašiai. Pavyzdžiui, šalis, kurios, kurių deficitas yra žymiai mažesnis negu 7 procentai ir panašiai tai nelabai aišku teisinė prasme. Tai jeigu sakoma, kad galima prisimti papildomus įsipareigojimus, kaip galima sakyti, kad ES teisė, jeigu jį pasikeičia e, nuo, nulio, nuo pusės procento iki dviejų, tai Jeigu e, skaldę politiką su įvairiomis galimybėmis e, svarstysime, tai argumentas eiti toliau yra prieštaringas. Bet tai nėra svarbu, nes tai nėra privaloma ir neprivaloma numatyti jokių sankcijų. Antras e, aspektas dėl parlamento. Aš atidžiai paskaičiau jūsų knygą ir turiu klausimą. Pavyzdžiui, paimkime jeigu eurozonos šalims, šalis atstovautų nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų nariai. Trys iš Vokietijos, trys iš Luxemburgo, trys iš Niderlandų ir šis, ši institucija turėtų turėti kompetenciją. kompetencijas. Ko, ką reiškia? Jie galėtų balsuoti, priimti sprendimą, privalomą sprendimą kai atstovautų trys Maltos atstovai, Luksemburgo ir Vokietijos, ir tai būtų e, labiau legitimus prieimimas negu parlamento balsavimas dėl dviejų dokumentų e, rinkinio. Aš suprantu, kad čia asimetriškas e, balsavimas parlamente nėra tobulas sprendimas, tačiau aš nesuprantu, kuris sprendimas būtų geresnis, kol nepakeisime sutarčių. Man sunku suprasti, kaip tokia konferencija. Aišku, nenorime sukurti naujo parlamento, tačiau kaip tokia institucija, kuri negertų proporcingumo, būtų labiau legitimi negu tikras parlamentas ir kokią teisinę kompetenciją jam galėtų būti suteikta. Konferencija, okei. Okay. Bet aš noriu pabrėžti, kad e, fiskalinio sustarimo 13 straipsnis nenumato, kad tik sutartį pasirašiusių šalių e, parlamentarai Europos parlamente e, ga, turi galės. Net tarptautinių sutarčių tvirtinimas e, apima visą parlamentą. Taigi reikėtų pasvarsyti šitaip. Tačiau apskritai e, aš sutinku, kad ši diskusija nebus naudinga, jeigu nesusitarsime dėl to, ką reiškia tolesnė integracija, tolesnės kompetencijos, kurios kompetencijos. Mes norime, ar stiprinsime ES, ar pinigų sąjungos kompetencijas ir panašiai. Ar esame įstikinę, kad šis mišrus modelis, kuomet kalbame apie integraciją, kuri labiau kištus į nacionalinės kompetencijas. ir nacionalinių išteklių panaudojimą ES politikai yra tinkamas modelis. Ar tas modelis nuves mus kažkur tai? Ar reikėtų, nereikėtų kažko daryti paprasčiau? Tai yra paprasčiau atskirti e, kompetencijas dabar, nesamas dabar, panaudoti dabartinį e, išteklių mechanizmą, sustiprinant bendradavimą. Turime precedentą. Kaip komisija ir taryba nusprendė panaudoti e, finansinių, mokeš, finansinių sandorių mokestį tam tikriams dalykams. Taigi, ar negalėtų atsirastų papildomų išteklių, o ne tik pakeitimas e, išteklių. Ar nelengviau būtų panaudoti stabilumo mechanizmą, aiškiau skiriant e, išteklius ir e, juos sažiniau paskirstant. Politiškai turbūt tai galbūt nerealistiška, tačiau aš manau, kad e, susilaukiame prieštaravimų dėl to, kas yra privaloma ir tą prieštaravimą, kad nacionaliniai pinigai būtų panaudoti Europos E, tikslams, tačiau tą procesą valdytų nacionaliniai parlamentai. Nepakanka pasakyti, kad tai yra tolesnė integracija. Dabar reikia kalbėti, ta, kokia ta integracija yra reikalinga. Kalbant apie galimybę e, sutartį, aš neapsiriboju sustiprintų bendradarbiavimų. Aš norėčiau paklausti apie tai. 352 straipsnis kartu sustiprintų bendradavimu ir 163. Aš nemanau, kad kas nors sutartyje draudžia panaudoti lankstumo sąlygą. Tai reikia, tai reikš naujas galės, o ne naujas kompetencijas institucijoms pagal tuos straipsnių. Tai reiškia, vienbalsiškumas būtų reikalingas tarp 17 ar, pavyzdžiui, 20 šalių pagal sustiprintą bendradavimą. Man atrodo, kad tai reikia laikyti tarpinių variantų tarp e, sutarties pakeitimo ar sustiprinto bendradarbiavimo pagal 163. Taigi norėčiau sužinoti, ką manote apie teisinius, teisinės ir politinės šios galimybės panaudojimo variantus. Pirmininkas susiduria su bėgančio laiko problema. Jau viršėme skirtą šią diskusijų daliai laiką. Dar kolegos Duff, Line ir Brock užsiregistravo kalbėti. Jau anksčiau minėjau, kad e, vienas mūsų ekspertų, panas Piris, turi išvykti ir galbūt suteiksiu jam žodį dabar atsakyti į užduotus klausimus, o kitus e, klausimus jūs svarstymą perkelsime į popietę, ponė Piris. Dar trumpai jums porą žodžių turiu atsiprašyti Elmaro Broko ir kitų parlamento narių, kurie norėjo užduoti klausimus. Deja, turiu įsipareigojimų ir turiu skubėti į traukinį, kad galėčiau nuvykti į kitą ES valstybę. Ir dėja negalėsiu dalyvauti tolesnėse diskusijose, galbūt reikės dar vieną surenkti vėliau, trumpai noriu ir greitai atsakyti. Taip, šiandien laikausi tokios e, pozicijos, e, kuri e, galbūt yra šiek tiek skirtinga nuo tos, kuri pristatoma mano knygoje, kadangi per tą laiką įvyko kai kurių pokyčių ir atitinkamai mano dabartinės pozicijos pakito. Ir mano dabartinė pozicija yra mano dabartinė pozicija. Trumpai tariant, noriu pasakyti, kad tai, apie ką kalbu, tai yra federalinis paktas, e, kurį pasirašius e, perdodami nemaži įgaliojimai susijęs su valstybių suverenumu, tvirtinant nacionalinį biudžetą, tvirtinant nacionalinę ekonominę politiką ir tai yra suverenumo šerdis ir apie tai aš kalbu. Jeigu taip yra, jei pavyzdžiui vieną dieną Europoje e, pradės veikti sistema, kurie veiks skolų reguliavimo arba priežiūros agentūra ir bus prarastas valstybių narių, e, prarasta e, suverenumo tam tikra dalis ir kuo didesnis bus biudžeto deficitas lyginant su BVP, tuo didesnės dalies suverenumo reikės atsisakyti valstybėms narėms tvirtinant savo biudžetą. Taigi reikės patikėti arba perleisti tą suverenumo dalį agentūrai arba ES finansų ministrams arba dar kokiai nors kitai institucijai. Tokiu būdu <clears throat> reikia sakyti, kad tas suverenumo perleidimas nėra federalinio pobūdžio. Žinoma, kad eurozonos atitinkama ligminė tokiu būdu atsirastų naujų kompetencijų ir uh, iš nacionalinių parlamentų būtų atimta dalis tam tikrų įsipareigojimų. Europos parlamento nariai, būkite realistais, ar jūs manote, kad jūsų kolegos nacionaliniuose parlamentuose susitaikys su uh, nemaža dalimi prarandamų įgaliojimų, negaudami nieko mainais, uh, nustatant europinę politiką. Uh, Manau, kad jie turės pareikšti savo nuomonę, net jeigu ir bus rengiami referendumai kai kuriais atvejais. Taigi, manau, kad vertinant realistiškai, tam reikės nacionalinių parlamentų pritarimo. Dar nuo savęs asmeniškai pridursiu, kad Europos parlamento demokratinis legitimumas šiuo sprendžiant šios klausimus nebus pakankamas, kadangi ne jūs e, e, priimate sprendimus dėl mokesčių Prancūzijoje, Graikijoje ir panašiai. Taigi dėl šių dviejų priežasčių būtina numatyti alternatyvius sprendimus. Vienas iš būdų e, buvo pasiūlytas E, numatant e, labiau traukti 17 eurozonos valstybių narių ir e, mažiau įtraukti kitas. Kita pasiūlymą aš pateikiu savo knygoje, tačiau galbūt yra ir dar daugiau alternatyvių pasiūlymų, bet kokią atveju reikia įtraukti sprendimo prieimimo nacionalinius parlamentus, siekiant išvengti grėsmės ES integracijai manau, kad galima imtis įvairių skirtingų veiksmų, pavyzdžiui, užkirsti kelią tam tikrai eurozonos autonomijai es viduje, užkirsti kelią kištis į finansų uh, rinkų veiklą, dar daugiau dalykų susijusių su galiojančiomis sutarties nuostatomis, tačiau viską turi kontroliuoti e, Europos teisingumo teismas, e, tačiau kartu su komisijai traukiant 27, o ne 17 valstybių narių, taigi tiek norėjau apibendrindamas pasakyti, dabar atsiprašau, nes turiu išvykti. Ačiū profesoriui Pyrys, iš tiesų Ši diskusija dar turės tęstis. Dabar mes tęskime savo diskusijas. Kolegos gali dabar sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, kas nori kalbėti. Ponas Dap. Pirmininkė, pirmiausiai norėčiau pasveikinti su gerbiamus svečius, buvusius funkcionierius, kurie savo minčių indėlių padeda mums spręsti šią istorinę dilemą. Sustarime su didžiuliais sunkumais. Pirmasis tai yra vyriausybės nebuvimas. Nėra prasmės eufemistiškai arba akademiškai diskutuoti apie daugia pakopį valdymą skirtingo pagreičių arba greičių Europą, jei mūsų pagrindinė problema susijusi su patikimos, e, subrendusios ir e, pagarbos vertos demokratinės e, valdžios vyriausybės egzistavimo, ypač politikos, politinės ekonomikos srityje. Valdžia yra paskirstyta tarp atskirų uh, institucijų, agentūrų, kitų valdžios struktūrų, kurios siekia vieną kitą papildyti, tačiau taip pat ir konfliktuoja tarpusavyje, nes visos šios struktūros yra suinteresuoti subjektai, taip pat turime komisiją, e, vadovų tarybą, euro e, grupę, eurozonos e, vadovų tarybą, Eurogrupę, Kofiną ir, ir ES, tai yra ekonomikos stabilumo mechanizmo valdyba. Mano įsitikinimu, kurį pristačiau savo trumpoje ir tikiuosi įskaitomai suprantamai parašytoje knygoje, kuri šiuo metu yra platinama. Būtų įdomu išgirsti ekspertų vertinimą šios knygos turinio ir aš manau, kad mes turime visus šios interesuotus subjektus sutelkti į vieną e, galingą ES finansų ministeriją. Taip pat e, mums reikia daugiau solidarumo. <clears throat> Nes akivaizdu, kad sanglaudos idėja ir misija Europos Sąjungoje baigėsi. <clears throat> Aš e, tikiuosi, kad e, valstybės narės ir toliau vadovaujasi SE SV sutarties antrojo straipsnių, tačiau manau, kad akivaizdu, jog jos nesivadovauja trečiuoju straipsniu jo nuostatomis. Manau, kad e, fiskalinio susitarimo tikroji reikšmė istoriniu požiūriu lygintina ar, ar vertintina pagal Junktinės karalystės reakciją, kai pastaroji pareiškė, kad daugiau nesitaikstys su tais prieštaravimais, kurie buvo reiškiami iš Junktinės karalystės pusės per tam tikrą laiką. ir kad Junktinė karalystė dabar privalėtų siekti sutartį užsibrėžtų ES tikslų. Manau, kad šis klausimais neverta daugiau diskutuoti. Turint omenyje dalyvaujančių diskusijoje kolegų skaičių, nacionaliniai parlamentai mano vertinimu nenori arba nesugeba per savo nacionalinės partijas e, toliau remti integracijos procesą demokratiškai ir veiksmingai. Taip yra dėl praktinių priežasčių, pavyzdžiui, Bundestago rinkimų 13 metais, Europos parlamento rinkimų 2014 metais, būtinybės sukurti, sudaryti naują, geresnę komisiją 2014 metais. Ir mes e, negalime dabar skirti pakankamai dėmesio konstituciniams reikalams e, iš esmės iki 2015 metų pavasario. Per tą perinamą laikotarpį nuo dabar iki 15 metų mes turėsime nuveikti daug svarbių dalykų, siekdami konsoliduoti, sutelkti fiskalinę sąjungą, būtų malonu išgirsti kolegų vertinimą dėl tų, kaip jie įsivaizduotų tą pereinamąjį laikotarpį, tą pereinamosios problemos sprendimą. Daugiau nekalbėsiu dabar, tačiau galbūt vėliau dar paprašyčiau žodžio diskusijoje šiandien. Ačiū. Ačiū, panidaf, dabar žodis panilajinin. išimties tvarka kalbėsiu kitą kalbą nei anglų. Labai ačiū už puikius pristatymus visiems ekspertams, analizuojančią sudėtingą padėtį. Ponas Delui, jei teisingai supratau, kalbėjo apie tam tikrą anarchinę situacija, kuomet e, vadovaujamasi skirtingomis procedūromis ir e, ta krizė tikrai turi didžiulį potencialą dabartinį išsprogdinti iš vidaus Europos Sąjungą, kadangi vis dar nežinome, ar krizė jau baigėsi, ar dar turime laukti jos pabaigos, bet kokiu atveju e, nusimato nemažai didelio masto konfliktų. Andri Daf apie juos kalba savo knygoje apie Europos valdymą. Reikės palaukti, kokia bus tolesnė Junktinės karalystės pozicija ir ar Junktinė karalystė toleruos kitų daromą pažangą, ar norės joje dalyvauti ar ne. Kolega iš Graikijos kalbėjo apie naujas narystės formas. Europos Sąjunga rėmėsi solidarumo idėja ir mes neturėtume turėtume priešintis tam siekiui atsiriekti e, skaniausius pirago kasnelius. Mes turėtume priešintis tokiai valstybių narių pozicijai, kadangi jos nori dalyvauti vienose veiklos ir tiesiog kitose nenori. Taigi, tai Europai pagal meniu mes turėtume priešintis. Gal esame taip pat e, daug kalbam apie tai, kokį statusą arba kokį bendradarbiavimo formą reiktų pasirinkti su Turkija ar Ukraina, pavyzdžiui, tačiau jeigu jau dabar es priklausančios valstybės narės uh, nori dalyvauti mm, vienose struktūrose, o kitose nenori, pavyzdžiui, nori vidaus rinkoje, tačiau solidarumo mechanizmai nenori, tai jau dabar, e, vertinant pagal tai, kiek milijardų turi mokėti eurozono šalis, o kitos e, žiūri, e, rankas, stovi rankas sudėjusios ir nieko nedaro, tai jau tam tikrą prasme prieiname tolerancijos ribas. Jean-Claude Spiri jau išvyko, tačiau puikiai galime prisiminti e, Prancūzijos e, tradicijas, e, jungtinės institucijas steigti pagal Žiskaro Desteno teikiamus pasiūlymus. Mes manau, kad tokiems mechanizmams nepritarėme, nes jie neveikia nei teoriškai, nei praktiškai. Vokietijos konstitucinis teismas Šiuo atveju, pavyzdžiui, buvo priimęs nutarimą, kad atitinkamus sprendimus turi priimti Bundestago plenarinė sesija, o ne koks nors jungtinis komitetas, nes jei Bundestagas deleguotų savo tris atstovus į e, tokią instituciją, tai jie neturėtų jokių įgaliojimų, nes Bundestagas turi patvirtinti atitinkamus sprendimus savo plenarinėje sesijoje. Taigi, kaip dabar turėtų atrodyti ta pinigų sąjunga, fiskalinė sąjunga. Ar e, mes svarstysime nacionalinės temas, kurias reikės koordinuoti, ar mums bus perduoti įgaliojimai į ES lygmenį, taip pat ir dėl biudžeto sandaros ir tuomet taps visiškai aišku, ka, kam atiteks demokratinės priežiūros funkcijos, kontrolės funkcijos, tai bus Europos parlamentas, taigi mes nedalyvavome klausimuose, o netikrose dėrybose, kuriuose primami sprendimai. Čia priklausomai nuo to, kaip atrodys įgaliojimų perdavimas, aš galėčiau įsivaizduoti, kad Europos parlamentas galėtų imtis šių naujų funkcijų. Čia kyla klausimas, e, kaip tarpusavėje diskutuos tie uh, Europos parlamento nariai, kurie atstovauja mm, mechanizme e, arba šį paktą pasirašyšiam šalims ir ką darys kiti. Negaliu įsivaizduoti, kad iki trečiadienio svarstysime, primsime sprendimus, kurie svarbus 17 eurozonos šalių, o ketvirtadienį po pietų primsime sprendimus, kurie svarbus visoms ES valstybėms narėms. O dabar e, tokių pasiūlymų girdime. Pavyzdžiui, siūloma sušaukti Europos parlamentą vien iš nacionalinių parlamentų atstovų ar pasirinkti tą tokią bendrą formą ir mano nuomonė, nei vienas, nei kitas sprendimas neprimtini. Ponai Bronsui, teikiam žodį. Professor Louis started by Herzlichen Dank. Ich habe nie gehört. Ačiū pirmininkė, niekuomet negirdėjau, kad e, Britų kolega pasakytų, kad bendruomenių rūmai būtų prieėmę neteisėtą sprendimą e, ratifikuodamas e, šį dokumentą. Taigi reiktų įvertinti šį aspektą. Tačiau dabar rimtai kalbant, ne visiškai pritariu kolegui Leininui. Šiandien 15 val. svarstysime parlamento poziciją, kurioje aiškiai parašyta, kad ES neturi būti padalinta. Pinigų sąjunga turi būti vykdoma visos bendrijos, pasitelkus bendrijos metodą. E, e, dvi šalis čia pasirinko netaikymo išlygą ir e, siūlo pasirinkti tarp vyriausybinį metodą Europos parlamentas ir Europos Sąjungos parlamentas ir Eurozonos parlamentas. Tuo pačiu ir tokia yra mūsų išeities pozicija. Taip pat manome, kad nepakeitus sutarties, net ir įgyvendinant visas siūlomas priemonės, institucijos ir parlamentai. E, pasilieka savo įgaliojimus pagal Lisabonos ir nacional... sutartį nacionalinės kompet... konstitucijas. Taip pat, kadangi euras yra bendrijos projektas, institucijos turi likti nedalomos. Ir remdamėsi šią poziciją turime aiškiai pasakyti, kad jokių mišrių jungtinių sprendimų būti negali, dabartinėje teisėje jie nenumatomi, tie mišrų sprendimai susijęs su emocinėmis e, problemomis, nes e, kiekvienas e, parlamentas yra renkamas pagal skirtingą rinkimų teisę, taigi negalima visko suplakti į vieną krūvą, nes tokiu atveju kils problemų politinių požiūrių būtų tokia padėtis labai sudėtinga. Taip pat uh, jeigu euras net ir bus laikomas avangardinė priemonė, prie kurios prisijungs 26 valstybės narės, jeigu jos atitiks atitinkamus kriterijus, politiškai būtų neteisinga kurti naujas institucijas, kaip Vokietijos politikas negaliu taikstytis su e, naujos sienos, Berlyno sienos statymu pasienyje su Lenkija e, kuri nori prisijungti prie eurozonos, e, kai tik atitiks e, keliamus kriterijus. Taigi čia statyti naujas sienas, kurti naujas institucijas, mano vertinimu, būtų labai problematiška. Todėl manau, kad e, pasirinktas kelias e, e, vienai valstybei nariai blokuoti sutarties <clears throat> pakeitimą buvo politinių požiūrių teisinga priemonė, turint omenyje, kad fiskalinio sustarimo E, tekste buvo numatyta, e, kad ta nauja struktūra per penkis metus turi būti perkelta į bendrijos teisę. Tai reiškia, kad e, visos 25 projekte dalyvaujančios valstybės narės nori perkelti šio pasiūlymo nuostatos į bendrijos teisę ir prisijima atitinkamus įsipareigomus. Tai yra pakankamai rimtas atspirties taškas. Turime užtikrinti, kad Europos parlamentas e, taip pat dalyvautų ir skirtingose teisėje, kur jeigu Europos parlamentas bus padalintas, e, dalyvaus skirtingose teisėje, kurios pakopose, tai tuomet ir komisija reiks padalinti. Vienus klausimus turės svarstyti 17 komisarų, kitus klausimus daugiau. Tai reiškia, kad turėsime reikalus su skirtingos kokybės narystė. Tačiau aš tikrai negaliu pripažinti net ir e, e, britų kolegų atveju, kad e, jų kompetencijos ar kokybė yra skirtinga. Taigi privalome e, dar kartą patvirtinti, kad kiekvienas parlamentas priima sprendimus dėl savo įgaliojimų ir pagal pirmą protokolo devintąjį straipsnį starties dėl ES veikimą, kurio nuostatos atsispindi fiskalinio sustarimo 13 straipsnį, turime rasti galimybių konsultuotis e, siekdami susitarimo su e, atitink, tarp atitinkamų Europos nacionalinių parlamentų komitetų ir būtent remdamasis tokią poziciją Europos parlamentas šiandien gali pradėti dėrybas ar Europos parlamento veiklos pobūdyje galų gale susiformuos tam tikros struktūros e, savireguliavimo. Šiuo metu aš negaliu to vertinti, tačiau aš norėjau tik e, užsiminti, e, kad e, galėtume apie tai pagalvoti apie tokias struktūras, tačiau jos manomos tik tai kontrolės srityje. Pavyzdžiui, kuomet Europos centrinis bankas gaus įgaliojimus vykdyti bankų priežiūrą, tai ta priežiūra neturi vykti, paminant, e, neturi vykti nekontroliuojamai. Centrinio banko atitinkama veikla taip pat turi būti šios ir tie kontroliuojama, turi būti atsižvelgiama į teisingumo teismo, audito rūmų nuomonę. <clears throat> Nes turime čia aiškiai atskirti Europos centrinio banko e, tiesioginės veiklos e, autonomiją ir būtent šių naujų funkcijų vykdymą ir priežiūrą. Taigi, manau, kad e, e tokiais e, klausimais Europos parlamentas neturėtų užgošti, pažiūrėjau, nacionalinių parlamentų, tačiau reikėtų išklausyti ir kitų atstovų 17 valstybių narių, visų ES šalių, jų parlamentų, ekspertų nuomonės, kadangi e, jų patarimo mums reikia, nes e, vis dažniau pasigirsta svarstymų, kad e, reikėtų ES biudžeto kontekste e, sudaryti naują papildomą biudžetą, kuris būtų finansuojamas iš finansinių sandorių mokesčių ir lėšos būtų panaudojamos atinkamose šalyse kurti e, trūkstamoms infrastruktūroms, siekiant e, sumažinti esamus skirtumus. Jeigu tos priemonės nebus taikomos visoms 27 valstybėms narėms, tai kyla klausimas, kaip galėsime tos biudžet, biudžeto vykdymo mechanizmus pasitelkti. Šį klausimą dar atsakymų neturiu. Reikia visiems susėsti ir paieškoti tų atsakymų, todėl būtų įdomu labai e, jūsų pasiūlymus išgirsti apie tai, kokias teisės teisinės konstrukcijas galėtume pasitelkti, kad šį klausimą įspręstume neprieštaraujant bendrijos metodui, bendrijos teisui ir nereikėtų vadovautis tarp vyriausybinių metodų, kuris nėra demokratiškai kontroliuojamas.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 Ačiū, pabandysiu pakalbėti apie tris dalykus, neapsimesdamas, kad turiu atsakymus visus užduotus klausimus. Punkt. Du aspektai, kuriuos minėjo ponas Laininas, kalbėdamas, replikuodamas į mane apie naujas priklausomybės formas. Esate tai teisus, sakydamas, kad reikia aiškiai atskirti valstybės narės, kurios e, priklauso e, Europos Sąjungui ir e, tos, kurios galbūt galėtų per asociacijos sutartis su Europos Sąjunga bendrauti, tai nėra nauja diskusija. Įvyksta jau seniai ir tinkamus duomenis mes gavome, dėl tai norėjau paminėti, tačiau vertinant uh, klausimą, kaip reikėtų elgtis su ES narimis dabartinėmis ir kaip elgtis su Junktinė karalystė. Jūs esate teisus, turėtume priešintis tiems siekiams atsirėžti skaniausius pirago kasnius. Tačiau reiktų savęs paklausti, kaip turėsime elgtis, kuomet e, konkrečiai reikės apsispręsti, kokiu priemonių imtis tos valstybės narės atžvilgių, kuri nepasirengusi eiti konkrečiu keliu. Tačiau e, turėdami omenyje, kad vis tiek reikės mums tos valstybės pritarimo, jeigu norėsime kai kurios sprendimus įgyvendinti. Taip aptakiai kalbu, nes mes patys nežinome, apie ką šnekame, ar šnekame apie didesnį fiskalinę ekonominę integraciją, nežinodami, ką ji reiškia, nes e, negalime to žinoti, kadangi nežinome, kokie bus e, busimųjų dviejų, trijų metų krizės mastai ir jos daromas spaudimas ir O dabar galime teikti, kad e, dėl krizės 17 valstybių narių nusprendė imtis ar nesijimti tam tikrų veiksmų, nesvarbu, kokia bus padėtis. E, ateis momentas, e, kai reikės kelti klausimą, kaip turime elgtis su viena ar kita šalimi, kad problema kurią jie kelia, dar labiau nepaaštrėtų. Ir manau, kad bent jau turėtume bent jau svarstyti asociuotos narystės galimybę ir e, suteikti tokią galimybę, jeigu nebūtų tokios alternatyvos, arba padaryti išvadą, priimti sprendimą, kad galima ribotai naudotis e, asociuotos narystės galimybę, atsižvelgiant į nacionalinių parlamentų įtraukimai į institucinės diskusijas. Turime aiškiai suvokti e, situaciją, žinoti visas aplinkybės, e, kurių šiuo metu nežinome. Gaila, kad pono Pyris nėra. Čia aš manau, kad dažnai mes diskusijas pradedame mm, netinkamą kryptimį. Pirmiausia, klausime, kaip įtraukti nacionalinius parlamentus ir veiksmus pasus, po to klausime, kam to reikia. Man E, dažniausiai susidaro įspūdis, kad e, tikslas įtraukti nacionalinius parlamentus yra pats savaiminis, o nesiekiama juos įtraukiant e, išspręsti krizę. Paskutinis pastebėjimas. Which, um... Dabar atsakymai Andrew Duff. Apie tai gal, kalvo, galvojau daug ir neturiu atsakymo. Klausimas yra dėl diskusijos. Iš tikrųjų diskusijos nėra. gerai tai, kad ir tai pastaruojaisiais metais kai kuriuose valstybės narės yra daugiau diskusijos, yra, jį prasideda. Vienoje iš dviejų šalių, kurias geriausiai pažįstu, tai pavyzdžiui, Vokietijoje yra diskutuojama, ką reiškia daugiau Europos ir ką tai reikštų. Ta diskusija prasidėjo. Ir tai yra galimybė. Galbūt kai kuriuose valstybėse nėra diskusijos apie tai, kas būtų daugiau Europos, kas yra pakankamai neaišku. Tačiau, kai skaitai žinias, matai, kad e, tas klausimas keliamas antraštėse, nors ir skirtingai vardėjamas. Mm, ir kai kalbame su žmonėmis, kartais susidaro įspūdis, kad žmonės gyvena skirtingose planetose. Taigi viskas atrodo skirtingai iš vairių perspektyvų, todėl reikia diskusijoje reikia europeizuoti nacionalinę diskusiją ir transnacionalizuoti tą diskusiją. Tai nėra naujo, apie tai kalbama dešimtmečius, tačiau ši krizė suteikia galimybę, galimybę, kurios neturėjome anksčiau, nes dabar kalbame ne apie e, gražių brošiūrų e, kūrimą be turinio, tačiau galimybę aptarti tikrą turinį. Tai yra pavojinga, tai yra rizikinga nes yra skirtingai suprantamų dalykų valstybės narėse, tačiau problemas reikia spręsti netidėliojant. Labai tiesiai. Ir kaip tą laikotarpį padainaudosime nuo dabar iki 2015 metų, kaip jūs sakėte, tai aš neturiu atsakymo. Europos parlamento rinkimai yra svarbus momentas. Ir taip pat reikia galbūt tam tikros apmąstymų grupės ar ten išminčių grupės, galbūt naujoviškiau kažkaip negu praeitėje, tačiau reikia tą laiką panaudoti diskusijai. Stebuklingo sprendimo nėra, bent jau aš tokio nežinau. Ačiū ir paskutinis prelegentas, ponas Duet. Ačiū. Atsakysiu į tris konkrečius klausimus užduotus man. Du juos uždavė Roberto Galtieri. Pirmasis, ar nėra kažkur konflikto fiskalinėje sutartyje su ES teisė, būtent dėl to, kad finansinės sankcijos yra numatytos e, pagal 260 sutarties straipsnį. Tai yra procedūra, kuomet komisija gali kreiptis į Teisingumo teismą, kad jis skirtų finansinės sankcijas dėl ES teisės, nebet kokio nesilaikymo. Tačiau jeigu pažiūrėsime, kaip tai suformuluota, 88 straipsnio antroji dalis sako, kad ne 260 straipsnis būtų taikomas, bet būtų atskira, e, atskira sistema sankcijų ir kriterijai, kaip paskaičiuoti sankcijų dydį, bus analogiška pagal tai, ką daro komisija pagal 260 straipsnį nuoroda galbūt nesėkminga į šį straipsnį, tačiau, e, žvelgiant atidžiau, tai nereiškia, kad bus naudojama ši sistema. Čia sakoma, kad čia yra modelis, e, kuris būtų naudojamas panaudojant e, fiskalinį kompaktą. Aš nemanau, kad tai yra veiksmingas mechanizmas, bet konflikto teisinio iš tikrųjų nėra. Nes, pažiūrėkime, kam skirta sankcija. Tai yra sankcija, jeigu valstybė narė pasirašusi uh, sutartį neįtraukia tais, auksinės taisyklės į savo nacionalinę teisę. E, žinome, kad e, e, Junktinė karalystė įtrauks tai į savo teisę, kiekviena valstybė tai padarys. Ir viskas. Jeigu vėliau valstybės turi nesubalansuotą biudžetą, nesilaiko savo nacionalinių įstatymų, tai dėl to E, teisingumo teismo sankcijų skirti negali. Aš sutinku, kad tai nėra veiksmingas mechanizmas. Ir aišku, kad e, fiskalinis sustarimas nėra labai e, veiksmingas sustarimas. Mano galva, tai nebuvo gera idėja iš pat pradžių. Kitas dalykas, dėl ko kalbėjo ponas Galtieri, ar gerai, kad fiskalinis sustarimas numato, kad subalansuotas biudžetas būtų 0,5 procento ar 1 procentas, ar tai prieštarauja ES teisė ar ne. Dėl turinio aš nemanau, kad tai yra gera mintis. E, subalansuotas biudžetas, e, griežtai kalbant, nėra gera mintis, tačiau teisinė prasme jis e, nueina toliau negu ES teisė, nes jis sako, kad maksimalus deficitas turi būti nedaugiau kaip 3 procentai. Taigi, čia numatyta mažesnė deficito riba. Taigi, teisinė prasme, prieštaravimų nėra politinė ar ekonominė prasme, einama toliau galbūt neteisinga linkme. Aš dėl to sutikčiau. Ponas Bronksas uždavė klausimą dėl to, ką reiškia, kad stabilumo mechanizmas jau galioja, o įgaliojimai pa, pagal sutarties pakeitimus neįsigalioja iki sausio pirmosios. Jūs sakėte, klausėte, ar sutarties pakeitimai galioja atgalinė data. Atsakymas ne. Sutarties pakeitimai negali veikti atgalinė data, tik tai ateičiai. Tačiau atidžiai pažiūrėkime, kas vyksta. Neišpirkimo sąlyga draudžia teikti finansinę paramą, e, tai yra įsipareigoti finansiškai kitos valstybės narės vardu. Tuo dar neįvyko ši sąlyga nedraudžia kurti mechanizmą, kuris ateityje galėtų numatyti finansinę pagalbą valstybėms narėms. Ir tai ir vyko. Sistema įdėkta per sutartį, sutartį dėl stabilumo mechanizmo, organai veikia jau nuo praėjusios savaitės, todėl organizacija gali pradėti veikti, tačiau mano nuomonė, ji negali pradėti teikti finansinės paramos iki sausio pirmos, kol E, nebus pakeista iš es efektyviai e, sutartis. Taigi konflikto nėra, nes valdytojų valdyba dar ne, neprėmė sprendimo teikti jokią finansinę paramą. O jeigu tai padarys po sausio pirmos, tai starties pakeitimas e, jau bus įsigaliojęs. Ir norėčiau dar dėl piris plano prisidėti dar prie diskusijos. Tas nusaikus variantas, kurį pateikė Piris, įtraukia komisiją. E, tai būtų teisiškai problematiška. Idėja dėl, turėti stipresnę e, ekonominę sąjungą reikštų kompetencijų perdavimą, tai yra naujų kompetencijų suteikimą komisijai, nepakeičiant sutarčių. Ir tai būtų neteisėta. Paradoksas yra ta, kuo e, nuosaikesnė yra piris plano versija, E, tuo teisiškai yra į problemę švieslė, palyginti su radikaliu planu skurti kažką už ES ribų. Tačiau politinė prasme tai daryti yra neprimtina, todėl dilema e, šiame plane egzistuoja ir sprendimo čia nėra. Grazie, allora chiudiamo qui. Ačiū, baigiame pirmąją diskusiją ir iš karto periname prie, prie antrosios. apie ES institucijų ir nacionalinių institucijų vaidmenį ir užduotis. Aišku, čia išgirsime svarbių nuomonių taip pat ir pradėsime nuo profesoriaus Reno Deus, kuris yra Žalomonė profesorius ir Europos tyrimų centro direktorius Sijans Po Taip pat jis yra Europos ir transatlantinių reikalų magistras. Matau, kad jis jau um, atsisėdo prie mūsų ir noriu paprašyti pradėti jo pristatymą. Well, time being a, a short, uh, a scarce... Pirmininkė, aš pabandysiu kalbėti trumpai. Manęs paprašė atsakyti į klausimą, apie tai, ar bendrijos metodas tebėra svarbus šioje diskusijoje apie diferencijuotą integraciją. Kas yra bendrijos metodas? Manau, kad jis yra gerai žinomas šioje institucijoje, todėl iš karto pereisiu prie argumento esmės. O yra tokia. Žinoma, koks svarbus e, bendrijos metodas, kaip priminė ponas Bronksas, e, kuriant Europą. Svarbu pabrėžti yra ne sprendimų vertinimo klausimas, o politinio ir funkcinio vertinimo klausimas. Iš esmės, pirmiausiais pademonstravo, kad jis yra gana stabilus modelis nuo ES kūrimo pradžios, stabilus ta prasme, kad jis sugebėjo suderinti e, įvairius e, esminius pakeitimus, pavyzdžiui, e, parlamentinės institucijos atsiradimą, kas, kaip žinote, iš pradžių nebuvo numatyta. Taip pat jis sugebėjo pakankamai gerai suderinti dalyvių dramatišką padidėjimą. Ir vėlgi, iš pradžių, kaip pamenate, buvo bijomasi, kad galima susidurti su visos sistemos žlugimu dėl didelio sąjungos e, dydžio pasikeitimo. Taip neatsitiko, reikia tai pabrėžti. Antra, taip pat žinome, kad nepaisant viso to, ką pasakiau, pastarosius 20 metų šis modelis susilaukė daug, su, atkreipė daug didelę ugnį į save. Jis turėjo e, susidoroti su viešosios nuomonės nusivylimu, vis didėjančiu nusivylimu, e, ką galima pastebėti skaitant Eurobarometro duomenis ar atsižvelgiant į nacionalinius rinkimus, jų rezultatus, tai reikia turėti galvoje. Taip pat šis modelis patiria spaudimą, nes pastarosius 20 metų buvo daug bandymų sukurti kažką kitą. Tie bandymai parodo didėjantį nenorą iš valstybių narių pusės deleguoti e, galės e, sąjungai. Todėl atsirado ramščių struktūra Maastrichto sutartyje, dėl to atsirado gana barokišką konstrukciją, e, kuris vadinasi atviras koordinavimo metodas. Ir šiandien, kas yra labai svarbu šioje diskusijoje, netgi ir ekonominės ir pinigų sąjungos struktūroje. Yra čia daug elementų, kuriuos reikia priskirti šiam nenorui priimti tam tikrą Europos discipliną ir galių delegavimą centrui. Tai turi didelės svarbos ir ateičiai. Europos pinigų sąjungos, ekonominės ir pinigų sąjungos ateičiai. Tačiau, ką galima pastebėti iš Europos reakcijos į ekonominę ir finansų krizę, yra tai, kad patinka tai ar nepatinka. Ir žinoma, kad tai nepatinka visose sostinėse. Bendrijos metodas dideliu mastu veikia kaip pagrindinė sąjungos veikimo sistema. Ką tai reiškia? Nepaisant keliant, kelių bandymų sukurti alternatyvas, nematome veikiančios alternatyvos šiam bendrijos metodui. Visi tie elementai, kuriuos paminėjau prieš minutę, įrodo, kad jiems nepavyko pasiekti esminių rezultatų. Ir galima sakyti, kad didelių mestų problemos, su kuriamis šiandien susidurėme, E, ekonominės ir pinigų sąjungos veikime yra susiję su nenoru priimti didesnės Europos disciplinos lygmenį. Žinoma, yra ir išorinių veiksnių, tačiau aš paprasčiausiai pasakyčiau, kad jeigu būtume e, prieėmę tam tikrą Europos kontrolės e, lygmenį ir būtume prieėmę tą reikalingą discipliną, nebūtume ten, kur esame dabar ir tai reikia turėti galvoje, galvojant apie tai, ką daryti toliau. Iš tiesų, nepaisant e, e, tokio nedidelio noro deleguoti galės centrui, yra faktas, kad valstybės narės e, sutiko su tam tikrų sričių, kurios artimos suverenumo jausmui, komunitarizavimą, tai yra teisingumo ir vidaus reikalų klausimus. Ir tada reikia pasirinkti e, savo atsakymą į sunkius klausimus. E, krizės metus tai buvo klasikinis bendrijos metodo e, e reagavimas. Tai yra deleguoti galės centrui, komisijai ir teisingumo teismui, kad būtų užtikrintas Euros, Europos laisvo stabilumas audringoje jūroje. Stebėtina yra tai, pakartosiu, kad tai vyko nepaisant e, nepalankių stiprių politinių vėjų. Ką, kokias išvadas iš to būtų galima padaryti ateičiai tos ekonominės ir pinigų sąjungos ateičiai. Dvi prielaidos, kurios paaiškins, kad, ko galima laukti. Pirmiausia, apie ką kalbame šiandien dėl tolesnio EPS struktūros. Yra, centrinis klausimas yra toks. Kiek valdžios delegavimo centrui galima laukti, kokią discipliną priimsime. Ir toliau aš pats e, patarčiau iš šios klausimus atsakant e, ir čia pritariu na, ponui Brokui, reikia turėti galvoje, kad e, bendrijos metodas yra vertingas pats savaime. ne dėl kažkokių politinių sumetimų, bet funkcinė prasme. Nes, kaip buvo sakyta kitur, e, nėra alternatyvos. Vienas iš pavojų, ir tai buvo akivaizdu ir šioje diskusijoje, yra atskėdimo pavojus. kai kurioms vyriausybėms galbūt nesinorės pakankamai deleguoti galių. Gali kilti pagunda suteikti jūs tam tikrą mažesnę delegavimo e, mažesnių delegavimo lygmenių ir tai būtų klaida. Čia yra mano politinis vertinimas. Svarbu taip pat, mano nuomonė, yra tai, kaip formuluosime institucinio aiškumo problemą. Kaip minėjau, viešoji nuomonė šiomis dienomis pakankamai nesidomi, kas vyksta, ar pakankamai nusivylusi tuo, kas vyksta ir nerimauja dėl ekonominės ir socialinės situacijos mūsų šalise. Kokios bebūtų nuspręstos reformos, reikėtų aiškiai tai suprasti. Ir tas e, reformų, ta reformų griūtis atvedė į tokią situaciją, kuomet vis sunkiau žmonėms suprasti, kas ką vadovauja ir kaip pareikalauti atskaitomybės iš tų žmonių, kurie kažką nusprendžia daryti ar nedaryti. Ir problema dėl institucinio aiškumo yra svarbi. Ir e, galvodami apie šios klausimus turėtume tai turėti galvoje. Na ir dėl to galima pagalvoti paprasčiau apie keletą dalykų. Kaip reformuoti EPS? nesukuriant institucijų, kurios sąjungos veikimą padarytų sudėtingesniu. Ir tuo pat metu leistų sukurti aiškesnį institucinę struktūrą. Akivaizdus atsakymas būtų vengti naujų institucijų, naujų mechanizmų kūrimo, kurie galėtų dubliuoti tai, kas jau egzistuoja. Ir dėl ko viskas piliečiams būtų dar sunkiau suprasta, suprantama. Todėl reikėtų uh, E, daugiau dėmesio skirti priemonių rinkojimui, kurį jau turime. Kaip esamos institucijos galėtų reformuoti EPS valdymą. Kaip šįryt išgirdome, problemos dažnai skiriasi skirtingose institucijose. Jau galime pasakyti, kad tai nėra didelė problema Europos teisingumo teismo atžvilgiu. Jis turi tam tikras ribotas, tačiau svarbės kontrolės funkcijas pagal fiskalinį susitarimą. Nesu girdėjęs jokių nusiskundimų dėl to, kad Britų teisėjas e, gali dirbti teisingumo teisme, kuris kažkada gali pasisakyti dėl fiskalinio sustarimo gyvendinimo. su komisija e, elgti sudėtingiau, nes yra iš esmės politinė institucija. Turime atminti, kad komisija mažiau yra reprezentatyvinė institucija negu, pavyzdžiui, parlamentas. Žinoma, valstybių narių atstovų skirimas į komisiją laikomas svarbiu tam tikrose šalise, žinau. Tačiau tuo pat metu pati mintis, kad komisija, pavyzdžiui, galėtų būti mažiau narių negu yra valstybių narių, kai kam atrodo priimtina. Pažvelkime į pastarąjį metų Vestevelę pranešimą tai komisija netaip kol kas struktūruota. Čia yra tiesiog politiniai įrodymai, rodantis, kad komisija ne visi vertina kaip visiškai reprezentacinę e, instituciją. Dar toliau, pagal sutartis ji neturėtų būti ir ambasadorių komitetas, e, kurie, kurie išdėstytų savo šalių interesus iš esmės komisarai būtent to ir neturėtų daryti. Taigi, sprendžiant, ką daryti su komisija, reikėtų palikti, e, turėti galvoje ir jos misiją. <clears throat> Ir turime sutikti, kad komisijoje e, tai, kad komisijos narės savo šalis, kurios nėra eurozono šalis, tai nėra problema ir patikėti EPS užduotis komisijos nariui, kuris yra ne eurozono šalies atstovas, iš tikrųjų yra geras politinis sprendimas. Tačiau problema, mano nuomonė, yra susijusi su Europos parlamentu. Esame išgirdę daug e, garsių prašymų tam, kad būtų išlaikytas parlamento vaidmuo kaip dabar EPS veikime, tai nėra nauja nuomonė. Aš pamenu, kad tokius prašymus esu girdėjęs ir prieš 15 metų ar daugiau. Kai, buvo, kai vyko Amsterdamo tarp vyriausybinė konferencija. Tačiau aš vis dėlto turiu abejonių dėl to. Jos nėra pagristos teisiniais argumentais, tačiau pagristos tuo, ką aš matau, kaip ši institucija yra vertinama, suvokiama ir ne tik ši institucija, bet apskritai visa sąjunga. Faktas yra tai, kad taip, kad e, sutartis kalba apie sąjungos piliečius apskritai. Ir galima būtų sakyti, kad sutartis turi galvoje kiekvieną pilietį. Tačiau žmonės netaip iš tiesų vertina parlamentą iš savo lizdo žvelgdami. Žinome, kad parlamento nariai renkami kiekvienoje valstybė narėje ir aišku, kad nacionalinės partijos e, vaidina prasmingą vaidmenį juos renkant ir juos parenkant ir renkant. Tačiau nepam... ir, ir taip pat e, parlamento nariai vertinami kaip tam tikros teritorijos atstovai. Aš norėčiau tikėti, kad tai yra gerai ir kad viena iš problemų ES yra sukurti stipresnius ryšius su vidaus e, arena, e, šalių vidaus arena. Jeigu vis argumentuojama, panaudojant supranacionalinius argumentus, tai E, galų galę žmonės pasakys, aišku, gerai, mums reikia tam tikros parlamentinės kontrolės, tačiau parlamentas neturėtų būti parlamento labui. Reikia parlamento, kuris turėtų ryšius su situacija šalies viduje. Tai rūpi žmonėms. Jeigu parlamentas uh, sieks panaikinti tokius ryšius, tai jis pats pakenks savo. Ir galiausiai bus sistema, kuomet žmonės atsisuks į nacionalinius parlamentus, kreipsis į nacionalinius parlamentus, kai galvos apie parlamentinę kontrolę būsimiems EP sprendimams. Taigi aš nemanau, kad Europos parlamento interesais būtų laikytis tokio klasikinio požiūrio. Ir, a, tačiau šiame parlamente susiduriu su gana stipriamis priešingomis nuomonės. Na ir paskutinis dalykas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Vokietijos konstitucinis teismas, kuris dažnai šiandien buvo cituotas, pabrėžė, kad demokratija reiškia teisę į vienodą atstovavimą visiems piliečiams. tai gali būti gana didelė problema. Jeigu norite įrodyti, kad institucija atstovaujanti šalis, kurios nepriklauso eurozonai, gali pasisakyti dėl sprendimų, kurie bus taikomi eurozonos šalims. Jeigu laikysimės e, log, Vokietijos teismo logikos, tai tokia situacija būtų sunkiai priimtina. Todėl aš patarčiau parlamentui laikytis to, galvoti apie tai, kas yra svarbu. Svarbu yra griežta parlamento kontrolė, kokia be būtų eurozonos valdymo struktūra. Ir jeigu yra tam tikra kaina, kurią reikia už tai mokėti, tai reikėtų sukurti sistemą, kad kol e, Europoje, Europos Sąjungoje yra eurozonos narės ir ne eurozonos šalis, tai e, kompromisas, kad e, ne visos šalis galėtų pasisakyti dėl eurozonos reikalų būtų na, tinkama auka. Grazie. Dabar suteiksiu žodį. Vesels, Žalmonė, Kielno universiteto profesorius. Ponas ir ponai, pradėsiu vokiškai, toliau kalbėsiu angliškai, rengiu savo pranešimą turėjau parašyti anglų kalbą. Pirmiausia, dėkoju iš kvietimą, nors e, susidaro man dviejopas e, įspūdis galbūt. E, tas kvietimas buvo tam tikrą prasme užnuodyta dovana. Kelmi klausimai veikiausiai liks be atsakymų, nes akivaizdu, kad esamą konfliktą tarp nacionalinio Europos parlamento dėl jų vaidmens. Ir ar aš kalbėsiu apie tas mišres formas. Kolega M. Nuilydis minėjo apie būtinybę nustatyti e, atskirų institucijų indėlį į sprendimo primimo procesą ir aš savo studentai vienai už atitinkamą kursinį darbą labai gerą pažymį parašiau šią temą, nes darbas buvo labai stropi atliktas. Manau, kad e, bet kam už šios patalpos ribų būtų labai sudėtinga paaiškinti, apie ką mes čia kalbame. Kita vertus, e, pabandant e, labiau analizuoti svarstamą temą, tai Finansinės paramos sistema jau buvo pradėta taikyti nuo 80-mečio ir kažkaip veikia, tai klausimas yra, ar reikia čia dabar pokyčių. Tai būtų pirmasis atspirties taškas, antras dalykas tai yra daugia pakopis valdymas, pats pavadinimas yra pakankamai sudėtingas. Mes atlikome tyrimą dėl daugia pakopio valdymo ir daugia pakopis parlamentarizmas remiantis mūsų tyrimo išvadomis neveikia. Paprast, paprastą atsakymą pateiksiu į klausimą, kodėl. Trečiasis aspektas išsirutuliojo iš diskusijų mokslininkai visą laiką yra suinteresuoti valdžios pasiskirstimo arba valdžios e, sutelkimo aspektus. Makiavelis visą laiką buvo neteisus. Klausimas, kam priklauso daugiau valdžios arba galutiniai sprendimai, tai yra nacionaliniai parlamentai, nes e, nacionaliniai parlamentai gali taiksytis tik su įprasta sutarties peržiūrimo tvarka, kuomet Europos parlamentas e, dalyvauja konvente, tačiau nedalyvauja ratifikavimo procedūroje. Ta daro nacionaliniai parlamentai, taigi tas valdžios galių pasiskirstimas e, kol kas yra pakankamai nusvertas į nacionalinių parlamentų pusę. Panalizuosiu esamą padėtį ir e, remsiu savo dokumente Montesquieu etiką. Ar iš tiesų galima užtikrinti tinkamą galių pusiausvyrą ir e, ne tik Montesquieu tas klausimas rūpėjo, tačiau ir Vokietijos konstituciniam teismui. Visi puikiai e, žinote, kuomet vykdavo teisiniai e, ginčiai tarp Vokietijos konstitucinio teismo ir e, Berlyne esamos vyriausybės, tai visą laiką būdavo vis tik tai prieinama išvados, kad vyriausybė vis tik dar dirba Berlyne, taigi turi daugiau galių. Kitas klausimas, kaip turėtume elgtis su, su tuo tradiciniu reikalavimu užtikrinti valdžių pusiausvėrą. Dar pabandysiu paminėti Kozaką, kurio niekas neminėjo. Jeigu neklystu apie Kozaką, reikėtų daugiausiai kalbėti pirmojo protokolo kontekste, kuriame kalbama apie nacionalinių parlamentų vaidmenį. Ten te, Taigi, Kozakas e, pagal tas straipsnė būtinai privalo atsižvelgti į nacionalinių parlamentų nuomonę arba konstitucinių teismų. Tai kita vertus, e, Kozako nutarimai taip pat nėra teisiškai privalomi nacionaliniams parlamentams, konstituciniams teismams. Taigi, tai aiškiai parodo, kaip ta mišri sistema aiškiai nustato tos mišrios sistemos ribas. Vakarų Europos Sąjungos parlamente buvo bandoma tą mišę sistemą taikyti taip pat 13 e, e, fiskalinio sustarimo straipsnėje. Aš manau, kad tai tikrai nieko neduos arba beveik nieko neduos ir politikos e, mokslo srityje kalbama apie racionalų pasirinkimą. Kodėl nacionalinių parlamentų nariai turėtų vykti į tokio pobūdžio komiteto posėdžius? E, e, Tai klausimas susijęs ne vien su problemomis rasti tinkamą laiką, tačiau klausimas yra, kokiu rezultatu pasieksime. Galime maloniai pasiteikti, pasikeisti nuomonėmis, tačiau po to e, nacionaliniai parlamentarai grįž namo, galbūt teismo atstovai taip pat, e, galbūt e, patirs tam tikrą spaudimą dar papildomą, tai kodėl reiktų vykti į tokius sustikimus, kokie bus jų apčiuopiami rezultatai, galbūt kokiu nors deklaracijų bus galima patvirtinti, kurios šiau niekam nerūpės, galbūt e, tai yra ir per griežtas, per stiprus vertinimas, tačiau toks yra racionalus e, pasirinkimas. Kokios yra opcijos, kokios yra galimybės. Jeigu tos mišrios bendradarbiavimo grupės e, neduoda jokios naudos, nes neturi realių galių, taigi kokias alternatyves galimybės galime pasirinkti. Kyla klausimas, ar turime kokiu nors formų pakeisti arba būdų pakeisti e, tų mišrių darbo grupių galės. E, Žiskaro pasiūlymas buvo sušaukti konventą Prancūzijos kongreso pavyzdžių e, buvo pasiūlymas e, e, rinkti vadovų tarybos pirmininką ir ponai Valramtojo, aišku, toks pasiūlymas visiškai nepatiktų, kad rinktų kas nors kitas, o ne kolegos patys vadovų taryboje. Konventas buvo sušauktas, neturėtume to pamiršti, jis buvo pakankamai naudingas, tačiau kaip ir Prancūzijos, Danijos atveju įsitikinome, Danijos ir Prancūzijos konvento nariai nebuvo pakankamai nesugebėjo įtikinti savo rinkėjus atitinkamai balsuoti už sutartį. Taigi konventas gali parengti tik sutarties pakeitimus, tačiau nepakeisti politinių, negali pakeisti politinių sprendimų. Galbūt būtų galima sušaukti kažkokį mažesnį Europos parlamentą, kuriame posėdžiautų 25 arba 17 valstybių narių atstovai, tai būtų įdomus pasiūlymas, nesu teisininkas ir nematau teisinės galimybės e, šiai struktūrai suteikti papildomus įgaliojimus, nebent reikėtų iš esmės pakeisti sutartį. Taigi tokios būtų kai kurios iš galimybę atvirai kalbant, jei pradėtume nuo mano analizės pirmojo teiginio, kad tam, kad būtumėte svarbus, turite turėti atitinkamų galių, tai iš dabartinė situacija nematau jokio sprendimo atvirai kalbant. Samet e, turiu kokį nors pasiūlymą, kaip spręsti problemą, tačiau šitoje situacijoje nelabai turiu ką pasiūlyti, kadangi tam, kad e, turėtume įtakos reikia valdžios, o, o valdžios gauti nelabai yra iš kur, nes nacionaliniai parlamentai jos nenori atiduoti, taigi esame patekę čia į tam tikrą aklavitę. Grįžtant prie Montesquieu, žinoma, turime federalinės sistemas ir neturėtume pamiršti klasikinės federalinės sistemos, tai yra jungtinių valstybių sistema, kurioje visą laiką remiamasi pusiausvyrą ir atitinkamą kontrolę. Ir padėtis JAF visuomet yra tokia, kad ten vyksta nuolatiniai konfliktai tarp prezidento kongreso, tarp abiejų kongreso parlamento rūmų. Taigi aš e, galbūt siūlyčiau palikti tam tikrą dalį neatitikimų, nesutarimų nenuseklumų, nes e, kitokio konstitucinio sprendimo nerasime. Žinoma, su to bus susijęsios papildomas sąnaudos ir išlaidas ir e, kaip, e, galbūt kai kurie galėtų teikti, kad jeigu mes nedalyvaujame procesuose, kodėl mums turėtų rūpėti. Janis buvo teisus, kad šie klausimai labiausiai rūpi nacionaliniams ir Europos parlamentui ir mes turime. Uh, atsižvelgti į e, nacionalinį kontekstą, kuris e, ir požiūrius, pozicijas, kurios e, dažnai būna keistokos. Aš esu, dirbu profesoriumi Kielne, keliauju į Briuselį ir Berliną ir visose trijose miestuose man susitikus dalyvaujant diskusijose susidaro vis laik kitoks įspūdis Kielne, Briuselėje ir Berlyne. Ir manau, kad ateityje tai taps pakankamai rim, rimta problema, nes privalome rasti bendrus sąlyčių taškus ir bendrą pagrindą, kurio remdamiesi galėsime pasikeisti nuomonėmis, tai bent jau požiūriais savo ir pozicijomis pasikeisti, jeigu ne veiksmais susitardami dėl tam tikrų pozicijų ir nuomonių, bent jau žinodami, e, kokiais principais vadovaujomis tas nuomonės bandydami ir pozicijas apginti. Nes šiuo metu galime vadovautis tam tikrais stereotipas, pavyzdžiui, e, vokiečiai mano, kad e, visi, kurie yra ne vokiečiai, yra kvailiai, tuo tarpu apie vokiečius kiti lygiai tą patį mano. Tai, mm, tai paprasčiausiai yra ir aš neturiu mm, bendro recepto, kaip šis problemas įspręsti, galbūt tik iškeldamas tam tikrus klausimus ir tie paprasti pasiūlymai, pavyzdžiui, renkti tokius mm, mišrių darbo grupių pasitarimus tikrai e, neišves mus iš šios, mūsų iš šios aklavietės ir didelės naudos neduos. Nes e, nu, tie pasiūlymai nepadės išspręsti tos e, esminės priešpriešus tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Ačiū pirmininkai. Ačiū.